Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us take a seat. Kolegos, ponios ir ponai, susėskime ir vietas. Draugai, jau sėskime. Pradėsime nuo trumpos informacijos apie tam tikrus įvykius mūsų komiteto veikloje. Taigi jau sėskime, nusiraminkim ir prašau, likite salėje, nereikia išeiti iš salės. Man tai būtų geriau. Taigi, šiek tiek informacijos pradžiai. Ir žinoma, sveikiname su komisijos atstovę. Jau minėjau, kad pateiksime svarbią informaciją apie du svarbius renginius. Tai yra ITRE ir AFET e komiteto renginys kovo 31 dieną dėl į žinias orientuotos ES kaiminystės ir bendros mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės. tiek pietų, tiek rytų kaiminystės šalis susijusios su šiais projektais ir žinoma buvo nuomonių įsiskirimas, nes lūkesčiai skiriasi abiejų pusių. Šį renginį organizavo Europos komisija ir jam bendrai pirmininkavo AFET ir ITRE. Marytė Zeilė, Latvijos švietimo ir mokslo ministrė dalyvavo susitikime, taigi tai buvo aukšto lygio diskusija, komisijos narys Muedės dalyvavo svarbiausiose renginio dalyse, svarbiausiose konferencijos dalyse. Ir pagrindinis dėmesys buvo skiriamas moksliniam tyrimam ir inovacijoms, kaip pagrindiniam socialiniam ir ekonominiam varikliui. Taip pat E, buvo diskutuojama apie mokslo diplomatiją, nes taip suderiname ITRE ir AFET veiklus, e, Horizon 2020 perspektyvas. Ir taip pat e, buvo sakyta, kad tuo pačiu lygmeniu turi dalyvauti Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai kaiminėse šalise, komisija, ir kiti atstovai. Pone Toja, mūsų komiteto vicepirmininkė, taip pat dalyvavo susitikime. Taigi galiu paprašyti Patricijos papasakoti, kaip jūs jaučiatės po renginio, kas jums buvo svarbiausia. Žodis jums, prašau. Grazie, Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Turiu kai kurių minčių, vertinimų ir pasiūlymų, kaip galėtume dar geriau panaudoti tą priemonę, apie kurią buvo kalbama tą, tą dieną per tą susitikimą. Aš e, norėčiau padėkoti mūsų komiteto pirmininkui, afeto pirmininkui taip pat e, už tai, kad kartu organizavo tą labai svarbų susitikimą kartu su komisija ir, ir taryba. Aš e, manau, kad tos pastangos, apie kurias buvo kalbama, tos e, pastangos, kurias deda komisija siekdama paremti mokslinius tyrimus e, Europos pietuose ir rytuose, kaiminystės valstybėse. Žinome, jog tai yra e, daug problemų keliančios sienos pietuose ir rytuose, tačiau mums labai svarbios valstybės yra tos, kurios yra šioje kaiminystėje. Ir čia kalba sukosi apie septintą mokslinio tyrimų programą. Mes paremėme virš 400 e, programų. Ir buvo investuoti 95 milijonai eurų. Projektų spektras labai svarbus. Tie projektai apimė ir institucijų kūrimą, ir e, įvairius teisinius e, aspektus, teisėkuros aspektus, grinai mokslinius aspektus taip pat. Daug dalykų e, yra susijusių su nu, technologinėmis naujovėmis, su ekonomikos augimu, su paslaugų sektoriu. Buvo pasidalyta idėjomis dėl labai įvairios patirties, buvo ir Ukrainos E, atstovų, iš viduržėmės jūro baseino valstybių taip pat e, buvo e, atstovų, todėl buvo kalbama ir apie politinius, techninius ir diplomatinius aspektus. Aš manau, kad tos pastangos iš ES pusės šioje srityje yra labai svarbios ir mes turime galvoti, kaip visa tai turi atsispindėti mūsų e, rytų partnerystės strategijoje. Labai svarbu, e, kad būtų atsižvelgta į mūsų strateginius tikslus santykiuose su tomis valstybėmis, kurios dabar susiduria su rimtomis e, problemomis. Europos Sąjunga turi e, spręsti tas problemas be kita ko ir naudodama tas priemonės, kurios buvo aptartas šiame kontekste. Ir turime labai sąmoningai ir tikslingai bei struktūruotai naudotis užsienio politikos priemonėmis e, šioje srityje. Tai jau, kad pagalbos poreikis yra didelis, taip pat didelis pasirengimas iš mūsų pusės padėti. Mes e, girdėjome daug pasisakymų apie tai, kad e, mes esame pasiekę aukštą meistriškumos lygį įvairiose sektoriuose ir galėtume e, teikti atitinkamą pagalbą. Ir ponas Brok taip pat kalbėjo apie tai, ką galima padaryti per artimiausius keletą metų ir turime taip pat ir toliau apie tai diskutuoti mūsų komitete, mūsų komitetuose abiejose ir be kita ko dėl e, strateginio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir e, bendradarbiavimo srityje. Mes manome, kad yra tam tikrų sektorių, kurie mums yra prioritetinės svarbos, visų pirma, energetikos sektorius, pereinamasis per, per energetikos sektorius laikotarpis ir galime su tomis valstybėmis dirbti šioje srityje. Taip pat e, daug buvo kalbama apie informacijos ir, techn ir komunikacijos technologijas. Tai labiau susijęs su pramoniniu sektoriumi ir kartu su AFETu mes taip pat ir toliau diskutuosime apie mūsų prioritetus ir apie mokslinio tyrimų priemonių e, naudojimą ES išorės politikos e, kontekste, galvodami apie tuos reikalavimus, kurie yra mums svarbiausi ir tuos tiklus, kurie mums prioritetiniai. Ir kuomet šitie dalykai bus atspindėti komisijos komunikate atitinkamame, tuomet e, mūsų komitetai galės e, pateikti savo poziciją ir to būdu įnešti indėlį į Europos strategijos įgyvendinimą. Mūsų komitetas šioje srityje daro dažnai daug įvairiausių dalykų, tačiau nebūtinai jie yra įtraukiami į mūsų e, bendrą strategiją. O mes turime suprasti, jog 16 valstybių yra kaiminystės e, valstybės ir turime apsispręsti dėl tų, kurios valstybės mums svarbiausios šiame kontekste. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Kaip aš jau sakiau, posėdis buvo tikrai labai įdomus. Ir dabar norėčiau jūs informuoti apie pirmosios darbo grupės susijusios su uh, skaitmeninė sąjunga. Posėdį jis vyko kovo 26 dieną. Jis buvo labai sėkmingas. 15 įtre komiteto narių dalyvavo mūsų darbo grupės posėdėje. Norėčiau pakviesti jūs visus ir toliau dalyvauti šios darbo grupės veikloje su tiek pat entuzijazmu, kad ta darbo grupė būtų puikiai idėjų generuotoja, kad būtų galima nešti indėlį į ES skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimą. E, pirmąjį posėdį mes skiriame diskusijai apie darbo tvarką. E, Svarbiausia buvo štai, kas mes nusprendėme labiausiai susitelkti prie klausimų, kurie priklauso mūsų komiteto, įtrio komiteto kompetencijos sričiai. E, ir mums, mūsų kompetencija yra plačiai apimanti ir manau, kad to bus visiškai gana. E, vadovaujanti grupė parengs darbo atvarkę likusiai metų daliai, visi sutarė dėl to. Koordinatorių posėdžio metu bus dirbama prie to, tad ši vadovaujanti grupė dirbs toliau ir pateiks reikiamus dalykus. Techniniai dalykai yra panašus, kaip ir susijęs su darbo grupė Horizontas 2020. Ir mes manome, kad sprendimai bus rasti patys geriausi, kad nebūtų kūriama kažkas ypatingai naujo. Dabar mūsų darbo turinys. Robertas Madlin Connect e, generalinio direktorato vadovas dalyvavo mūsų posėdėje. Buvo kalbama apie perėjimą nuo skaitmeninės darbotvarkės prie skaitmeninės sąjungos. Mes sutarėme, kad gegužė 6 dieną Europos komisija paskelbs strategiją dėl skaitmeninės e, bendros rinkos ir strategijos. Ir ta, ta, tos rinkos sukūrimas yra ypatingos svarbos dalykas. Pirmiausia, mes sulauksime signalų iš tarybos ir išsiaiškinsime, kaip taryba vertina e, pirmą šių metų pusmetį e, šiais visais klausimais. Taryba ir komisija turi dirbti ranka rankon, plėtojant skaitmeninę ekonomiką ir bendrą skaitmeninę rinką. Būtų iš tikrųjų labai svarbu Europos parlamente siekti, kad būtų kuo greičiau kuriama ši e, vieninga skaitmeninė rinka ir bendra skaitmeninė ekonomika. Ponas Madelin taip pat entuziastingai pasisakė už tokius sprendimus, tačiau be abejo tam dar reikės Europos komisijos paramos. E, jūs iš šios darbo, tos darbo grupės darbų ataskaitos apibendrinimo gausite šiek tiek vėliau. Gegužės 26 dieną yra numatytas kitas darbo grupės posėdis. Tai štai, tiek būtų informacijos. O dabar pereiname prie kito mūsų darbo tarkės klausimo. Turiu per nereik daug popierių, sako pirmininkas, sunku rasti. 13 darbo tarkės Klausimas dabar. Puikus skaičius, numeris 13, Europos parlamento, Europos komisijos struktūrinis dialogas. Keitimasis nuomonėmis su už vidaus rinką, pramonę verslumą ir MVI atsakinga komisijos nare Elžbieta Bienkovska. Sveikiname atvykusią, ponė komisarė, jūs daug kartų mūsų posėdžiuose esate dalyvavusi, jūs buvote Lenkijos kompetentingo ministro e, pavaduotoja, viceministrė, esate dirbusi parlamente. Ir dabar bendrai kalbant, kalbėsime apie pramonės politiką. E, mes norėtume išgirsti daugiau apie tas gairias, apie tai, kas vyksta šioje srityje, kas vyksta pramonės politikos srityje. Na, jeigu norėtumėte pateikti bendro pobūdžio pastabų dėl bendrosios rinkos strategijos. E, jeigu norėtumėte paminėti mažas ir vidutinės įmonės, mums tai yra labai svarbus, mes būtume iš tikrųjų labai patenkinti girdėdami e, šią informaciją. Tad pirmiausia, siūlyčiau pradėti nuo jūsų įvadinių pastabų. Dešimt minučių maždaug jūs galėtų užimti pavyzdžiui, nebūsim labai griežti šiuo atveju dėl jūsų kalbėjimo laiko, o paskui kreipsiuosi į koordinatorius, kiekvienas kalbės po tris minutės, o paskui ponė komisarė Vienkovska galės atsakyti, tai bus pirmas atsakymų raundas, paskui galės klausti kolegos po minutę klausimui ir paskui ponė komisarė galės pateikti atsakymus ir pateikti išvadas. Tiek kol kas posėdžio programos. Žodis Jums, ponė komisarė. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami nariai, labai dėkoju už kvietimą atvykti į posėdį ir taip pirmą galimybę aptarti veiklą, už kurią esu atsakinga. Kalbėsiu trumpai. penkis mėnesius dirbome, darbo krūvis tikrai buvo didelis, tiek aš, tiek mano tarnybos nariai e, buvo užversti iniciatyvomis ir mes parengėme du dokumentus, vieną skirtą Europos strateginių investicijų fondui, o kitą skirtą energijos strategijai bei bendrai skaitmeniniai rinkai. Trumpai aptarsiu visus klausimus, ties kuriais mes dirbame. Europos strateginių investicijų fondas yra labai svarbus klausimas ir mes Dalyvaujame rengdami taip pat ir strategiją, nusistatydami pagrindinius tikslus. Ir mes galvojame, kaip įtraukti pramoninius projektus į programą. Ne tik infrastruktūrinius, bet ir pramoninius projektus, pavyzdžiui, projektus skirtus energetiniam veiksmingumui pramonėje. Komisija patvirtino energetikos paketą vasario mėnesį ir Jis sukurs um, tinkamą vidaus rinką energijos srityje ir energiją užprieinamą kainą visiems. Taigi energijos išlaidos sumažės ir mes visi galėsime būti konkurencingesni ir vienoviškesni. Taip pat reikia peržiūrėti produktų energetinio veiksmingumo mechanizmą mes atnaujinsime savo paketą skirtą bendrai skaitmeniniai rinkai. Tiesą sakant, manau, kad bendra skaitmeninė rinka ir skaitmeninė ekonomika dabar yra kaip tik tikroji ekonomika. Taigi greit neliks jokių skirtumų tarp bendros rinkos ir skaitmeninės rinkos. Aš žinau, koks šis paketas jums yra svarbus ir skiriau labai daug laiko diskusijoms su pramonės ir verslo atstovais. Žinau, kaip svarbu skaitmeninę transformaciją rinkoje užtikrinti. Kol kas skaitmeninė verslo transformacija nėra labai paplitusi Europoje. Pirmiausia, sunku gauti technologijų ir lėšų ir taip pat yra labai didelių skirtumų tarp įvairių pramonės ryčių ir taip pat tarp valstybių narių įgyvendinant skaitmeninius sprendimus. Be to yra techninių kliūčių, technologijos turi būti suderinimos, taip pat e, yra specialių kvalifikacijų poreikis, reikia apie tai galvoti, nes Šiemet bus daugiau kaip pusė milijono tuščių darbo vietų informacinių technologijų pramonės rytie. Taigi yra informacinių technologijų įgūdžių trūkumas. Ir taip pat verslas negali plėstis ES lygių dėl to, kad e, nėra vienoda statymų bazė. Taip pat reikia skirti lėšų moksliniam tyrimui. Moksliniam tyrimui. Be to reikia galvoti apie duomenų saugomą ir standartizavimą. Taigi šis dokumentas labai svarbus. Suderinta bendra rinka paslaugų ir plekių srityje. Anksčiau e, prekės ir paslaugos buvo atskiros, dabar jau jos buvo sujungtos į vieną paketą Taigi kartais prekes ir paslaugas teikia tais pats tiekėjas tuo pačiu paketu. Keli komponentai mūsų bendros rinkos strategija būtų abipusis pripažinimas ir standartizacija, e, e, dalymosi ekonomika, taip pat e, pagrindis dėmesys didžiausią potencialą turintiems sektoriams viešieji pirkimai bei administracinių kliūčių šalinimas bei biznio, verslo patikimumo užtikrinimas. Parengdami strategiją pasiūlėme taip pat ir veiksmus, kurie mūsų manimų būtų patys efektyviausi. Norėjome parengti konkrečias priemonės. Galbūt e, ta diagnozė, problema gali būti sformuluota pračiai, tačiau jos sprendimai turi būti konkretus. Ir žinoma, kartais galima rasti ir kur kas efektyvesnių sprendimų. Viena iš taikomų priemonių yra Europos semestras ir šių metų rekomendacijas mes pateiksime kitą mėnesį. Jos jau yra parengtos, taip pat jau minėjau viešuosius pirkimus. Tai labai daug dėmesio reikalaujantis rytis, turime užtikrinti, kad viešųjų pirkimų direktyvos yra tinkamai įgyvendinamos ir viešieji pirkimai yra labai puikia priemonė, ypač smulkoms ir vidutinėms įmonėms. E, ji stiprina MVI ir verslą. Taip pat labai svarbu dirbti ties TTIP e, tarp Atlantinę prekybos ir investicijų partnerystę. Aš manau, kad tai unikali galimybė Europai ir Junktinėms Amerikos valstijoms užtikrinti bendradarbiavimą. Ir man šis susitarimas yra labai svarbus, o vienas iš svarbiausių jos aspektų yra abipusiškumas. Mes turime atverti e, viešasias paslaugų ir prekių rinkas abiejose Atlanto vandenino pusėse. Taigi turi būti išlaikoma ta abipusiškumo taisyklės. E, dėkui už jūsų komiteto paramą rengiant rezoliuciją dėl TTIP dėl saugumo. Blogianti saugumo situacija reiškia, kad turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus nukreiptus į gynybą. E, tokie tyrimai sudaro nemažą mūsų pramonės dalį. Turi būti remiami su CSDP susiję tyrimai, taip pat e, tyrimai susiję su karinių pajėgumų stiprinimu tai nepateks į Horizon 2020 programą, nes ta programa yra skirta civiliniams tikslams. Sukūrėme aukšto lygio darbo grupę, kuri teiks strateginės konsultacijas dėl esminių tikslų. Ir taip pat e, bus sukūriamas tolimesnių veiksmų planas ir e, užtikrinamos lėšos pagal daugiametį finansinę perspektyvą. Aš tikiuosi, kad jūs mane paremsite šio klausimu. Taip pat tikiuosi jūsų paramos dėl dviejų su gynyba susijusių direktyvų, kurias mes teiksime jums ir tarybai kitais metais. Dabar keletas žodžių dėl pramonės. Aš manau ir tikiuosi, kad jūs su manim sutinkate, Europoje pramonė yra labai svarbi. Pramonėje, pramonė turi būti ekonomikos atsigavimo širdis. Reikia pabrėžti, kad dažnai nesuvokiame viso savo potencialą. Europos Sąjunga pirmauja brandolinėme sektorija, kosmonautikos sektorija, farmacijos sektorija ir įvairiuose moksliniuose sektoriuose mes esame pasauliniai lyderiai, todėl turime skatinti paramą ir remti Europos pramonę. Žinoma, svarbiausia kūrybiškumas ir konkurencingumas. Pramonė dabar nėra susijusi tik su gamyba. Tai taip pat ir paslaugų teikimas kai kuriuose srityse 70 procentų pramonės sudaro paslaugų sektorius. Ir um, naujame požiūrėje pramonę reikia į tai atsižvelgti būtinai. Esminiai mūsų pramonės politikos tikslai būtų tokie. Aš juos jau esu pristačiusi per konkurencingumo tarybą vykusią kovo mėnesį. Vėliau patiksiu priemonių skirtų pramoniniam konkurencingumui didinti apžvalgą. Pirmiausia, sieksime, kad um, Europos Sąjungos um, pramonė integruotųsi į pasaulinę vertės grandinę. Taip pat antras skatinsime skaitmeninimą ir um, informacinių technologijų efektyvumą, taip pat gerinsime verslo aplinką ir skatinsime verslumą. Birželio mėnesį pateiksiu priemonių sąrašą. Tos priemonės yra arba bus įgyvendinamos ir manau, kad labai svarbu susitelkti ne tik į, ir aš tai jau nekartą kartoju, ne tik į naujas iniciatyvas, bet taip pat ir į greitą tokių iniciatyvų įgyvendinimą. E, Europos Sąjungos įgaliojimai e, per konkurencingumo tarybą turėtų būti stiprinami ir mes siekime atkurti uh, konkurencingumo tarybą, kad ji taptų sprendimus priimančią instituciją. Ir vieni iš pagrindinių sprendimų turėtų būti skirti pramonės ryčiai. Vėliau pateiksiu daugiau informacijos, tačiau noriu pasakyti, kad darbinių lygmenių mes per konkurencijos tarybą diskutavome dėl priemonių preliminariai. Birželio mėnesį jas aptarsime išsameu, O dėl bendros skaitmeninės rinkos, ten taip pat numatyta labai daug dėmesio pramoniai. Dėl MVI ir verslo noriu padėkoti įtre komitetui už paramą dėl kosme ir SBA, smulkio verslo akto ir horizontas 2020 programos. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Debeker ir ponui Nica už pranešimus dėl mm, žaliojo augimo galimybių MVI. Gegužės mėnesį teiksiu naują iniciatyvą dėl geresnio reglamentavimo, nes manau, kad MVI turėtų likti pagrindinių prioritetų ir mes e, paranginsime valstybės narės ir toliau e, paprastinti įstatymus taikomus MVI nes tai svarbu Europos Sąjungos lygmenių ir reikėtų tam tikras praktikas taikyti išsamei Europos Sąjungos lygmenių. Na, dar keletą žodžių dėl kosmoso politikos. Šis rytis buvo įtraukta į mano kompetencijų sritį, todėl būtina paminėti mokslinius tyrimus, pramonės politiką bei uh, E, Koperniko ir Galilėjo programas. Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad Europa taptų lyderę e, technologijų ir inovacijų srityje ir būtų techniškai nepriklausoma. Mes bendradarbiavame su ES kosmoso agentūra, su ES gynybos agentūra ir e, siekiame nustatyti pagrindinės technologijas, kurias reiktų pritaikyti ir gyvendinti Europos Sąjungose. Ir reikėtų visapusiško požiūrio į kosmoso tyrimus ir technologijų pažangą. Taip pat svarbu užtikrinti e, prieigą prie kosmoso. Buvo E, paleisti nauji du palidovai Ariel 6 ir Vega C, o dėl pramonės priemonių siūlysiu priemonės skatinančias konkurencingumą dėmesys bus skiriamas MVI, tai nuolat kartojame, taip pat e, bus papildomas dėmesys e, kosmosui skirtiems produktams ir paslaugoms ir Europos e, verslo įmonių plėtrai. Mes pernai pasiūlėme direktyvą dėl palidovų informacijos skleidimo tai sukurtų vienodą teisinę bazę S lygmenių ir um, paskatintų valstybinę prekybą palidovinę informaciją. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Kruel ir šiam komitetui už darbą ties šiais projektais. Dėl Kopernikus darbo programos 2015 metams ji buvo patvirtinti, patvirtinta du e, palidovai bus e, patvirtinti šiemet ir vis daugiau gaunama palidovinės informacijos, kuri bus teikiama vartotojams e, artimiausių metų. Mes taip pat planuojame informacijos gautos per Kopernikus platinimo srityje. Norime užtikrinti veiksmingą informacijos platinimą. Galilėjo programa. Kaip žinote, pernai Galilėjo programa išgyveno gana sunkius laikus. Žinoma, kosminės programos visuomet yra rizikingas reikalas ir mes tvarkome su pasiekmėmis, programa vėl veikia ir pirmieji signalai ir palidovai lyg ir sėkmingai buvo paleisti ir siunčia informaciją. Dar du palidovai bus pasiūsti šiemet ir bus dar 30 iki 2020 metų. Tikimės, kad pirmosios paslaugos bus pradėtos teikti jau 2016 metams, o pilnos paslaugos bus teikiamos 2020-aisiais. Bus kuriama infrastruktūra ir Galilėjo įtvirtinamas rinkoje. Ir žinoma, teiksiu Jums informaciją ir tikiuosi Jūsų paramos. Ir galiausiai keletas baigiamųjų pastabų. Tiek aš, tiek e, komisija norime, kad ES institucijos darbą pradėtų kiek įmanoma greičiau. Ir aš, aš asmeniškai esu pasiryžusi pokyčiams. Tačiau, žinoma, yra ribos tam, ką galima padaryti Europos Sąjungoje. Niekas, jokios institucijos nesukurs darbo vietų, tik tai žmonės jas gali sukurti, tik tai verslas, tik tai e, verslo atstovai. Ir mes turime užtikrinti, kad sąlygos verslui, pramoniai ir piliečiams bus palankios. Mes turime komisija ir valstybės narės ir parlamentas e, turime bendradarbiauti šioje srityje ir artimiausių metų aš pristatysiu planus, kuriuos minėjau anksčiau. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų žodžius. Ačiū, kad savo veiklos dvasę taip išsavei apibūdinote, nes Mūsų komitetui tai labai svarbu, nes jūs, kaip sakėte, kalbam apie labai plačią veiklos sritį, 67 esame įtre komiteto nuolatiniai nariai. Ir dabar pradėkime pasisakymus politinių frakcijų vardu buvęs Europos komisijos vicepirmininkas, atsakingas už pramonę, mažas jungtas įmonės, verslumą, e, kosmoso politiką, reindustrializavimą. Žodis ponui Antonijo Tajani. Jis yra taip pat Europos komisijos vicepirmininkas. Žodis jam. Ačiū, prezidentė. Dėkuoju, pirmininkė. EPP frakcija visiškai pritarė komisijos narės Vienkovskos e, pozicijai. Mes e, <clears throat> visuomet pritarėme jūsų e, minčiai, kad Europa turi turėti naują pramonės politiką, kurios dalis turi sudaryti 20 procentų E, Europos bendro vidaus produkto iki 20 e, metų. Tad aš manau, kad jūsų e, veiksmai eina teisinga linkme. Pramoninis vystimasis, mažų ir vidutinių įmonių remimas, konkurencingumo užtikrinimas šiame sektoriuje. Tad šiuo požiūriu mes visiškai pritarėme. EPP visiškai pritarė ir rems komisijos narės darbą. Todėl, kad, kaip jūs šiandien ir sakėte, tos mintis turi būti įgyvendintos konkrečiais veiksmais. Mes matome, kad e, e, veiksmai šioje srityje jau davė pozityvių rezultatų. Aš žinau pats puikiai, kokiu yra sunkumų, tačiau kovo 28 dieną du satelitai, du palidovai buvo paleisti ir 16 metais mes jau galėsime teikti naujas paslaugas ir tai rodo, jog ES, kuomet nori, gali e, ne tik programas įgyvendinti, bet ir kitus konkrečius, e, e, bet ir konkrečiais veiksmais tai, tai parodyti. Ir manau, kad tai prisideda prie mūsų e, verslo, modernios pramonės, politikos ir konkurencingumo užtikrinimo. Aš norėčiau pridurti štai, ką prie to, ką sakėte, ir paklausti jūsų, kaip tikitės uh, įgyvendinti tą planą, apie kurį kalbėjote, kuomet vyko klausimai e, jūsų ir kuomet e, kalba sukosi apie pramonės e, sektorių. Aš norėčiau konkrečiai jūsų paklausti, kokiu konkrečiai veiksmų komisija imsis per artimiausius mėnesius, todėl kad parlamentas ir šis komitetas ypač domisi naujomis iniciatyvomis ir kadangi parlamentas remia Europos komisijos pramonės politiką, tad turi tomenyje tai, aš e, manau, kad e, komisija turi imtis konkrečių veiksmų dėl žaliavų. Tai yra esminės svarbos aspektas mūsų pramonės politikai. Praeitoje kadencijoje praeitos kadencijos e, komisija parlamento iniciatyva pradėjo įgyvendinti projektą Erikon, kuris susijęs su retaisiais e, metalais, retaisiais mineralais. Ta, mes manome, kad e, reikėtų labai aiškių signalų dėl stiprios pramonės politikos ir tas signalas labai svarbus mūsų įmonėms. Dėkoju. E, jūsų mikrofonas nebuvo įjungtas, todėl ne visai gerai išgirdau, bet man atrodo, kad man suteikit žodį. Tad ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė Jankovska. Ačiū Jums taip pat. Už tos įvadinius žodžius pritarėme Jūsų analizai. Mums reikia tokios pramonės politikos, kuri būtų ilgalaikiškesnė, konkurencingesnė, dėl to nėra jokių abejonių. Mes, socialdemokratai, nuolatos dirbome tam, kad naudos suteiktume mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes jas visada rėmėme, palaikėme. Galbūt galėtumėte konkrečiau pristatyti, kaip ketinama mažinti administraciją ir pernelyg didelę biurokratiją. Mane tai labai domina. Jūs kalbėjote apie kosmoso politiką. Aš esu pranešėjas e, dėl tų palidovų, kurie buvo paminėti. Tai mane labai dominantis klausimai. Jūs turbūt žinote, kad Europos parlamentas siūlo dėrėti dėl atinkamos direktyvos ir gerinti siūlymus šioje srityje. Manome, <clears throat> kad šios rytie būtina turėti europinius teisės aktus. Tai bus naujos pramonės politikos skyrius, su kuris nusipelno mūsų visapusės paramos. Tuo bus paremta pramonės politika, o kai dėl palidovų duomenų ir jų tvarkymo, e, tai tenka pasakyti, jog mes apie tai dar nekalbėjome, kalbant apie pramonės revoliuciją Europos Sąjungoje. Tai taip pat yra problemiška ir taryboje. Jeigu teisingai supratau, koreper posėdis įvyko praeitą savaitę, apie tai buvo kalbėta ir buvo nuspręsta, jog ta tema bus domimasi toliau. Tačiau to pasiekta labai nedidelė balsų dauguma. O kaip jūs Europos komisijoje manote, ką reikėtų daryti su valstybėmis narėmis, gal reikėtų užmėgsti asmeninius kontaktus, kad būtų galima pasiekti, jog taryboje būtų galima suformuoti tam tiktą požiūrį, kaip dirbti toliau šiuo klausimu. Taryba turėtų suprasti, kad ši tema yra labai svarbi, tai yra europinio masto tema ir tai padėtų supaprastinti darybos tarp parlamento ir tarybos, tuo būdu paspartėtų teisės aktų įgyvendinimas. Turime pranešėjus, šešėlius pranešėjus. Imko ir to pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai irgi pritarė tam, kad reikėtų ES lygmens teisės aktų šiais rytai. Žinokit, kad jūs turite tvirtus sąjungininkus, mes juos remsime, jūs esate komisarė atsakinga už šią klausimą, tai norėčiau paklausti, kokiu priemoniu ketinate imtis, kad sumažėtų tarybos pasipriešinimas. Ačiū, kolega Parikov, ECR frakcijos vardu. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū, pone komisarė, už jūsų pasisakymą. Be abejo, galite tikėtis mūsų paramos. Kosmoso programa yra mūsų rūpimas klausimas. Noriu pasakyti pavyzdį, kuris parodys kitą aspektą susijusi su mūsų šios dienos diskusija. Mes kalbame apie skurdžiausias valstybės Europos Sąjungoje, apie konkurencingumą ir reindustrializavimą. Bulgarijos kalnakasybos sektorius duoda darbo daugiau negu 50 tūkstančių šeimų. Tai reiškia, kad sektorius yra iš tikrųjų mūsų šaliai labai svarbus. Tačiau mūsų e, darbo sąlygos yra tokios, kaip 40-50 metais, kai tos kasyklos buvo pastatytos, į sektorių neinvestuojama. Paskutinį dešimtmetį mūsų šalis bandė atsižvelgti į visus reikalavimus, kad e, būtų atitinkami ES standartai. Minos buvo, e, ties tos kasyklos buvo privatizuojamos, e, buvo pasikviesti talkon privatus um, investuotojai, tačiau kasyklos buvo E, eksploatuojamos ir toliau, be jokių investicijų siekianti greito pelno. Europos Sąjungoje e, toks e, uždarbis yra mažiausias tenkantis kalnakas - 300 eurų per mėnesį. Tai yra tikrai rodo šaly, dalykas rodantis šalies nuskurdimo lygį. Tad kol kas teisės aktų šiai problemai spręsti nėra tiems regionams, kur yra kalnakasybos pramonė, Bulgarijoje ir kai kuriuose kitose šalise, e, taršos lygis yra didžiulis, jis gali būti prilygintas e, gamtos katastrofai. Kyla įvairiausių lygų rizika. Bulgarija pati viena negali šios problemos išspręsti, nes jeigu reiktų uždaryti kasyklas, tai reiškia, kad kiltų nauja ekonominė krizė, nes labai padidėtų nedarbas šiame sektoriuje. Būtent dėl to mūsų šaliai yra reikalinga strateginė ES pagalba, kad būtų galima sumokėti kompensacijas kalnakasiams ir kad juos galima būtų permokinti ir kad juos būtų galima iš, galbūt iškelti kitur, kad būtų išvalytos tos užterštos kalnakasybos zonos. Margaret Thatcher e, programa 8-9 dešimtmetyje Jungtinėje karalystėje pasiteistų. Mes norėtumėm kažko panašaus, kad galėtume išspręsti tą problemą, nes e, norėtume sulaukti to žaliojo efekto, kurį ES padėtų mums įgyvendinti, pagerėtų šimtų tūkstančių Bulgarijos piliečių gyvenimas. Ponas Telička, Alde frakcijos vartų, prašau, sako pirmininkas. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Ponė pirmininkė, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog jūsų pasisakymas buvo tikrai tarsi oro gurkšnis. E, nieko netrūksta tame pasisakyme. Tačiau e, darbo stadija tebėra pakankamai ankstyva ir jūs pati, ponė komisarė, minėjote daug temų, kur yra pateiktos iniciatyvos. Ir diskusija, man atrodo, turėtų būti netokia formali, daugiau detalių galėtume apžvelgti. Jūs minėjote, kad labiausiai pabrėžėte finansavimo ir reindustrializavimo problemas. Jūs kalbėjote apie vidaus rinkos plėtojimą. Būtų puiku, jei suprastumėte, kad dabar padedate teikti konkrečius siūlymus, konkretiem e, rankščiam, galėtumėte detaliau apie juos pakalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kas siūloma skaitmeninės ekonomikos rytyje, kas siūloma pramonės rytyje. Galbūt jūs galėtumėte pateikti e, daug informacijos apie tą iniciatyvą, kurią teiksite gegužės mėnesį. Jūs pabrėžėte paskutinį tą aspektą, mažas ir vidutinės įmonės Tačiau, manyčiau, mes visi sutarėme, kad mažos įmonės, ypač mikro įmonės, yra labai pažeidžiamos. Tikslas turėtų būti geresnis reguliavimas, naštos verslui mažinimas apskritai. Ar galėtumėte detaliau apie tai papasakoti? Ar tikitės, kad bus pasiekta daugiau negu buvo siūloma? Ponas Timermanas yra tiesiog atsakingas už šią sritį. Koks yra kontaktas su juo? Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Ir norėčiau pasakyti, jog būtų puiku. Gal galėtumėte apie startuolius šiek tiek daugiau papasakoti. Kalbė, pakalbėsite mums apie tuos startuolius ir man mūsų supratimu tai yra iš tikrųjų galimybė pagerinti ekonominę situaciją, pasitelkus startuolius ir su jais susijusią gerą praktiką yra to, atsirastų tokių produktų, kurie būtų pagaminti ir parduoti Europoje, būtų sukurta darbo vietų, galbūt produktus būtų galima parduoti, pažiūrėjau, JAV ir tuo paskatinti ekonomikos augimą. E, kaip yra su tais startuoliais, ar jie turi pakankamai platų užmojį? Ir dabar kaip dėl verslumo skatinimo? E, jūs kalbėjote apie tai, nors ir nelabai detaliai, bet tas verslumo plėtojimas yra susijęs su visomis paminėtomis mūsų programomis ir problemomis. E, prisimti riziką ir būti versliam yra labai svarbus dalykai mūsų dienomis. Ar yra kažkokių konkrečių dalykų, kuriuos norėtumėte įdėkti, kad būtų galima paremti verslumo vystimasi? Gal mano apie tai kiti kolegos Europos komisijoje, gal galėtume to komentuoti. Ačiū. Sirvininkas, ačiū. Dabar žalių frakcijos vardu klaus ponas Butikofer. Prašau. Thank you, chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už jūsų pasisakymą. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą susijusi su TTIP. Buvo kalbama apie abipusiškumą, skelbiant viešuosius konkursus. Na, pritariu tokiam principui, bet norėčiau priminti, kad santykiuose su Kinija mes atsisakėme tos sistemos ir nesižvelgėme abipusiškumo prašymą. Ar bandote mums pasakyti, jog manote, kad galime šį kartą kovoti tvirčiau JAV atžvilgių kad galėtume e, tą principą pusiškumo atmesti. Ir antra, reformų susijusių su e, konkurencingumo taryba. E, kai dirbo jūsų vietoje komisaras Tajani, buvo pateikta konkrečių siūlymų srityje, o dabar gal galėtume pakomentuoti, kokią kryptimį jūs ketinate šiuo klausimu sukti. Ir dar Baroso 2 komisijos nedarėtų lyginti su jūs iške, tačiau norėčiau pasakyti, kad e, nauji komisarai mažiau pabrėžia poreikį reindustrializavimui negu m, mm, jų pirmtakai. Tuo tarpu būtina, kad atsirastų tas pramonės atgimimas, nes tai yra, juolab, kad tai teigiamai yra vertinama ir šiame komitete. E, būtina kalbėti apie inovacijas. Šiuo požiūriu jūs paminėjote, jeigu yra būtina susitelkti prie skaitmeninimo ir, ir išteklių naudojimo efektyvumo. Tai yra tas dalykas, kuris be abejo yra ypatingos svarbos. Jeigu šioje srityje per būsimus keturis metus pasieksime pažangos, tai galbūt E, Europos pramonė pasieks didesnės pažangos, kurios mums taip dabar trūksta. Gal skaitmeninimas padės išspręsti daugelį problemų, ypač gamybos srityje. Aš taip pat norėčiau paremti tai, ką kalbėjo e, po, ponas Ajanė, kalbėdamas apie žaliavas. Kaip jūs asmeniškai ir naujoji komisija ketina dirbti prie Elekon ir kaip ketinama stebėti tos, tos siūlymų įgyvendinimą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Sirikiotis, GUE frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos narė. Aš taip pat noriu paminėti temą, kurią jau paminėjo kitas kalbėjęs kolega, bet e, kita vertus E, manau, kad e, vis tiek reikia e, tą temą nagrinėti. Tai yra TTIP. Žinome, kad tai yra ne paprasta prekybinė sutartis. Ir čia kalba sukasi apie kliučių pašalinimą prekybai. Turime galvoti apie tai, ko siekia didelės įmonės ir kokios pasiekmes gali būti mažoms ir vidutinėms įmonėms viso to. Kolega, kuris apie tai kalbėjo, sakė, jog TTIP yra labai naudingas dalykas, tačiau aš manau, kad nėra pakankamai skaidrumo. Tokios valstybės kaip Graikija ar Kipras įsigaliojus šitai e, sutarčiai patirs labai daug problemų mažų ir vidutinių įmonių sektoriuje, kurios jau dabar labai e, sunkiai gyvena dėl griežtų ekonomikos e, priemonių memorandumo ir daugelis jų yra ant bankroto ribos. Kaip e, jūs numatote apsaugoti tas įmonės nuo TTIP tai katastrofiškų pasiekmių. Yra galbūt tam tikrų apsaugos galimų priemonių. Ir e, atsižvelgiant į TTIP taikymo sritį, kokių priemonių numatote imtis šituo požiūriu. Nes uh, mažos ir vidutinės įmonės turi turėti galimybę prieiti prie tam tikrų finansavimo galimybių. Jų galimybės yra daug mažesnė, bet kuriuo atveju nedidelių įmonių. Mrs. Kapel. Pone Kapel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos nariai, už pristatymą, pranešimą. Jūs palėtėte daug aspektų, kurie Mums kaip ITRE komiteto nariams labai svarbios, tai yra skaitinė sąjunga, mūsų pramonės konkurencingumas, mūsų kosmoso pramonė. Kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, pirmininkas minėjo šį aspektą, yra net ir darbo grupė įkurta ITRE komitete, tai šis sektorius turi labai didelį e, augimo potencialą ir ES turi tuo pasinaudoti. Ir, ir, ir, ir jau ėmė naudotis vadovaujant komisarui Otingeriui. Pone komisijos narė, jūs kalbėjote apie kompetencijos stoką, apie tam, tikras, tam tikrus laisvus postus pramonės sektoriuje, kalbėjote apie standartus. Aš e, manau, kad e, padėtis yra labai nevienoda. Pavyzdžiui, kai kuriuose ES e, valstybėse yra didelis atvirumas naujovėms konstatuojamas. Pasak e, komisijos e, problemas yra aiškiai vardyjamos šioje srityje. Ką komisija numato daryti, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų geriau įsilieti į skaitmeninę ekonomiką ir kaip geriau turime panaudoti tą milžinišką e, potencialą, ką jūs numatote daryti 2015 metais, kaip užtikrinsite 32 e, procentų prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jūs pati minėjote E, ataskaitą dėl konkurencingumo, kuri turėtų būti pateikta e, birželio mėnesį. Kaip jūs numatote siekti to reindustrializavimo procento, kuris yra minimas e, šiame kontekste? Uh, to... Dėkoju. Pabandysiu atsakyti didžiąją daugumą tų klausimų. Jeigu nepavyks pateikti pakankamai informacijos, aš detaliau galėsiu atsakyti vėliau į tai. Nes aš žinau nemažai dalykų, tačiau galbūt ne viską. Gairės pramonės politikai. Kaip jau sakiau savo kalboje, birželį mes teiksime priemonių sąrašą, galite vadinti tai gairėmis, nes Tai neskaidrės ir e, gairės yra komisijos darbo programa. E, programa pramonės yra mūsų viena iš svarbiausių darbos ryčių. Tad birželį pateiksime priemonių sąrašą, kurios yra įgyvendinamos ir turi būti įgyvendintos. Ir paskui plačiau e, te, tą temą nagrinėsime, kalbėtame apie bendros rinkos strategiją. Galbūt lapkritį bus patvirtinta e, ši programa. Kai dėl žaliavų, du klausimus gavau šią temą. Mes e, domėsimės be abejo ir toliau šiuo klausimu. Norėtume, kad kuo geriau būtų įgyvendintos uh, grupės rekomendacijos. Esu tikra, kad minėtos rekomendacijos prisidės prie horizonto 2020 e, konkurso skelbimo susijusio su žaliavomis, taip pat inovacijų partnerystė irgi yra svarbus dalykas. E, Elekon e, darbo grupė parodė, kad ji labai naudinga, kad puikiai padeda vertinti projektus, kalbant apie žaliavų problemos sprendimą Europoje. Taip pat sutinku su tuo, ką minėjo ponas Butikofer pastaruosius keletą metų nieko nedarydami, prarasime konkurencingumą, jeigu nieko neveiksime inovacijų ir mokslo tyrimų srityje, jeigu nesieksime didesnio efektyvumo, kalbant apie efektyvesnį žaliavų naudojimą. Atsakant, e, man reikia jūsų paramos, sako ponia komisarė. Mano supratimu, mes e, ne taip, kad kalbėtume mažiau apie pramonės atgimimą, ne. Tiesiog ši komisija yra labai susitelkusi prie bendrų principų, bendrų dalykų. E, tačiau be abejo reikalinga teikti e, ir konkrečią informaciją apie tai, ką mes ketiname daryti. O šie metai yra tie metai, kai bus siūlomi labiau strateginiai dokumentai. Tačiau taip pat Labai svarbu prižiūrėti, kaip jie bus įgyvendinti. Kai dėl TTIP, dėl transatlantinio susitarimo, galėčiau pasakyti štai, ką ponui Butikoferiui. Taip, mes e, norime siekti daugiau, kadangi viešieji pirkimai ir reguliavimo įvairūs aspektai yra tos temos, už kurias aš esu atsakinga e, kai dėl cheminių gaminių, e, auto ir moto sektoriaus mes turime um, dirbti aktyviau, kad būtų užtikrintas abipusiškumas e, taip pat ir gyvenime, ne tik popieriuje. Kosmosas ir gynybos reikalai ir pramonė. Dar kartą noriu padėkoti poniai Krol už paramą. Tai nėra tušti žodžiai, nes tikrai nebuvo lengva Mm, tą, tą, tą sprendimą pasiekti. Tai labai svarbu Europai, mūsų praminiai, kad tas, šis reglamentas egzistuotų. Tai buvo pirmasis e, reglamentas susijęs su kosmoso veiklos reguliavimu. Reikia pasakyti, kad jungtinės valstijos tokį reglamentą pasitvirtino jau prieš 20 metų. Dabar galėčiau pasakyti, jog Korea Pero susitikime e, sprendimai buvo priimti geresni negu aš tikėjausi. Tad vėlgi ačiū Europos parlamentui už paramą. E, vyks dvišaliai susitikimai su valstybėmis narėmis, tomis, kurios nėra įsitikinusios dėl šio reglamento e, būtinumo arba kurios tiesiog nori apsaugoti savo rinkas. Taip irgi gali būti. Kai dėl kalnakasybos sektoriaus e, Europos pramonės konkurencijos, e, konkurencijos klausimai yra mano portfelio, taip sakant, dalis. Ir norėčiau patikinti, jog laikytis aukščiausių standartų yra būtinas dalykas. Būtina kurti darbo e, vietas ir jas išlaikyti, ne tik sukurti. Europos komisija yra pasirengusi teikti pagalbą valstybėms narėms, ypač pramonės sektoriuje. Toms, kurios patiria problemų. Tačiau viskas bus daroma pagal konkurencijos galiojančias taisyklės. Labai svarbu valstybės narės turėtų galimybę kalbėti, reikšti savo nuomonę dėl besikeičiančių sąlygų. Viskas bus daroma bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisija Europos bendradarbiau su jomis. Ir tai yra būtinas dalykas tam, kad visi galėtume siekti bendro tikslo išlaikyti darbo vietas. Kai dėl mažų rytinių įmonių, šiek tiek plačiau pasisakysiu, 25 procentai Junkerio plano bus skirta Junkerio planų gyventi, tai yra 75 milijardai eurų. E, tai yra didžiulė programos dalis. Birželį Europos investicijų bankas turi būti pasirengęs, atlikęs visą reikiamą organizacinį darbą. E, ši programa dar iki atostogų arba iš karto po jų, ko gero, jau bus parengta darbų pradžiai. Mažos ir rytinės įmonės yra ypatingos svarbos dalykas, tačiau tai yra objektas, tas objektas, dėl kurio turime diskutuoti su valstybėmis narėmis. Ar kalbėtume apie biurokratijos mažinimą, ar apie ilgai trunkančias procedūras mažoms vietinėms įmonėms. Tai yra tas, tas rytis, kur savo darbą turi atlikti pirmiausia nacionalinės valstybėms. Mes turime padėti startuoliams, be abejo. E, norėčiau pasakyti, kad Liepa bus parengta kapitalų sąjungos strategija. E, ir čia kalbėsime tik apie startuolius. Pavyzdžiui, e, įmonės turi iš, atsisakyti veiklos JAV, nes nėra rinkoje pinigų. Mes žinome, kad pinigų yra. E, arba įmonės, kurios nori iš JAV dirbti čia, ne, ne, nesuranda pinigų, žinom, kad jų yra, tik reikia paskatinti, kad tie pinigai būtų uh, tinkamai panaudoti, kad būtų paskatinta investuoti. Mes nekalbame apie subsidijas, nes paprastai nenorima tų subsidijų dažnai. Tiesiog norima imti paskolas arba šiaip gauti finansavimą kitaip, kuriant bendro kapitalo įmonės, pavyzdžiui. Yra naujų priemonių visas sąrašas. Tai yra darbo priemonės, kurios padės kapitalo sąjungą įgyvendinti birželio mėnesį. Jau, sak, jau sakiau tai ne kartą, Europoje yra įmanoma e, surinkti apie vieną milijoną eurų kokiam nors startuoliui. O paskui e, tiesiog matome, kad atsiranda tos vadinamosios stiklo lubos. Ir daugiau pinigų surinkti labai sunku, net jeigu projektas labai geras. Arba, pavyzdžiui, tai, tai pavyzdžiui, paaiškinama gali būti tuo, kad tos tie startuoliai yra rizikingesnės veiklos įmonės. Tai gali būti susijęs su skaitmeniniu sektoriumi. Tos įmonės dabar e, ieško e, pinigų, kas galėtų finansuoti tus projektus. Kai kartais jie finansuotų yra JAV. E, tad mums iš tikrųjų reikia peržiūrėti turimas priemonės, kad galėtume užtikrinti finansavimą startuoliams. TTIP tai ir mažos ir vidutinės įmonės. Kur aš jai pasidėjau, sako ponė komisarė, na štai. Reikia pasakyti keletą dalykų. Šalia to, ką aš jau sakiau, abipusiškumas turi būti E, labai aiškus dalykas, užfiksuotas susitarimais ir vienai ir kitai pusiai. Kad dėl mažų ir vidutinių reikia žinoti keletą dalykų. E, būtina, kad mažėtų biurokratija, kad nebūtų daroma kliūčių prekybai. Mes dirbame, kad lengviau informaciją galėtų gauti mažos jungtinės įmonės, yra kuriamas bendras tinklalapis tam. Mes e, visą direktoratą įgaliojome šią problemą spręsti, pasitelktos informatikos priemonės, kad mažutinių įmonių gyvenimas palengvėtų. Susitarimas padės kurti e, mažutinių įmonių gebėjimus, taip pat ir tarptautinių lygmenių. Dėl ekonomikos pasidalymo. Nežinau, tai buvo klausimas, ar greičiau komentaras, bet tarsiu porą žodžių apie tai. Sulaukime trijų skundų dėl e, Vokietijos ir Prancūzijos. Dirbame su Europos komisija šiuo klausimu. Ir tikrai nagrinėsime viską labai e, smulkiai. Ir tikrai kalbėsime apie tas kliūtis, kurias valstybės narės e, sudaro tam, kad galėtų labiau apsaugoti savo ekonomiką. Aš labai asmeniškai norėčiau pasakyti, kad šiuo atveju gali atsitikti taip, kad mes matome naujus įmonių kūrimo modelius. Žiūrėsime, kas iš tikrųjų vyko, tačiau šio pavudžio ekonomika vartotojai visuomeniai gali suteikti naudos. Tai padeda vystyti naujo tipo įmonės, tas skaitmeninės įmonės. Nežinau, ar atsakiau jau į viską, pirmininkas. Na taip, panašu, kad atsakėte į viską. Ir paskui turėsite apibendrinti už kokių 25 minučių. Ačiū gerbiami kolegos už klausimus, atsakymus, pastabas. Dabar turime 17 kolegų sąraše. Kiek vienas turi minutę galimybę kalbėti, teikti klausimą. Ponas Nika, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš e, pasinaudosiu galimybę kalbėti rumuniškai. Du trumpi klausimai, pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu atvykus į parlamentą ir dėkui už tai, kad pasidalinote savo planais. Jūs tikitės didinti Europos pramonės konkurencingumą. Gal galite paminėti du šio plano elementus, kurios esate numačiusi, nes šio plano nekantriai laukia visa ES pramonė. Antras dalykas – skaitmeninis aspektas. Visų pirma, e, turi būti užtikrinta prieiga, laisva prieiga prie bet kokio skaitmeninio turinio, nesvarbu, kurioje vietoje esate. Nes e, tikrai keista, kai būdami Briuselėje negalite prisijungti prie savo paskyros e, Varšuvoje, nes e, ta paskyra užregistruota Varšuvoje, o ne Briuselėje. Tai labai keista. Tai tokius dalykus norėčiau, kad pakomentuotumėt. Ačiū. E, kitas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate mūsų posėdėje ir tikiuosi, kad ateityje atvyksite dar dažniau. Komisarė, mes kalbėjome apie e, reindustrializaciją, kalbame apie tarptautinės korporacijas, tačiau dauguma tarptautinių verslų sprunka iš Europos. Ir bijau, kad e, dar didinami konkurencingumą atbaidysite vis daugiau įmonių. Žinoma, turime išlaikyti kažkokį konkurencingumą, tačiau mums to nepavyko padaryti. Konkurencingumą esame praradę tarptautinių mastų, tačiau galbūt galėtume sukurti konkurencingas MVI, vietos MVI, kurios būtų konkurencingas pasauliniu mastu. Tačiau neužtenka jas finansuoti. Kokius kitus mechanizmus esate numatę startuolių rėmimui? Uh, nes problema sudėtingesnė. Tai sisteminė problema. E, pirmininkas pertraukė kalbėtoją, kitas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, komisarė Bienkovska, per klausimus spalio mėnesį vienas iš jūsų įsipareigojimų buvo pasiūlyti peržiūrėtą smulkiojo verslo aktą Europai. Tačiau E, šis aktas nepateko į komisijos darbo programą. Ir 2014 metais šiam komunikatui buvo skirtos konsultacijos, kuriuose dalyvavo daugiau negu 1800 e, suinteresuotų šalių. Taigi, kodėl e, smulkiojo verslo aktas buvo neįtrauktas į komisijos programą? Kokie teisės aktai bus priimami MVI srityje? kokius priemonės būtų skirtos jauniems entrepreneriams. Aš manau, kad inovacijos šioje srityje labai svarbu, tačiau manau, kad S programos nėra pakankamai apicingos ir neprisideda prie inovacijų. Gal komisija gali prisidėti prie šios ryties skatinimo, nes mes e, privalome savo entrepreneriams didinti inovacingumą. Ačiū ir dabar kolega Galer Dėkui komisariai. Ir labai džiugu, kad buvo paminėti moksliniai tyrimai gynybos rytyje. Ir mes su kitais kolegomis, su panu Buzeku ir ITRE AFET komitete diskutavome šiais klausimais. E, bandomųjų projektų įgyvendimas šioje srityje yra esminis dalykas, jis prisidėtų prie CSDP operacijų ir mokslinių tyrimų šioje srityje. Gal jūs jau matote, kaip šio bandomojo projekto struktūra e, turės poveikį būsimiems veiksmams. Ačiū ir kolega Keli. Pirmininkė, kaip ir visi kiti kolegos, norėčiau padėkoti komisarijai už jos entuzijazmą. E, siekiant e, savo tikslų, ji labai trumpai pristatė savo veiklos rytis. Aš ypač džiaugiausi girdėdamas, kad daug dėmesio bus skiriama kosminėms programoms. Taip pat buvo minėtas TTIP. Aš manau, kad TTIP turi didžiulį potencialą ir jeigu jis mums netiks, galėsime tiesiog jam nepritarti. Tokiagi ir yra sustarimų paskirtis. E, jūs du kartus minėjote abipusiškumo principą e, TTIP kontekste. Mes jokių būdų nepritarsime susitarimui, kur abipusiškumo principas neįtrauktas, tai kodėlgi e, du kartus tai pabrėšite. Ačiū. Ačiū, kolega. Ir ponė Werner, kitas kalbėtojas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą dėl e, skaitmeninio sektoriaus. E, skait, skaitmeninių technologijų naudojimas vertės grandinėje, be kita ko, yra mums labai svarbus e, dalykas. Ir kokie jūsų planai šioje srityje. Šis sektorius yra susijęs ne su vieno komisaro portfeliu, todėl kad čia kalba sukosi ir apie fizinius ir, ir skaitmeninius e, dalykus. Ir galbūt todėl visas procesas šiek tiek e, komplikuojasi. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, tinkamas nuseklumas būtų užtikrintas ir e, kaip veiksite, kad e, ir, ir didelis, ir mažos e, įmonės pasinaudotų viso, visais skaitmenės ekonomikos privalumais, nes mums susidaro įspūdis, kad mes truputį žengėm atgal, ypač tvarumo, darbo vietų tvarumo požiūrių šiame sektoriuje. Pone Mūdį, noriu pratešti savo kolegos mintį apie mm, tai, kas buvo pamiršta iš įsipareigojimų. Buvo minėtas verslo angelų tinklas, kuris ketinamas kurti 2015 metams. Kas nutiko šiems planams ir kada toks tinklas bus sukurtas? Dar kartą noriu padėkoti Jums už tai, kad paminėjote Kopernikus ir Galilėjo programas ir apie tai, kas vyksta šioje srityje. Džiugu, kad paleisti nauji palidovai, tačiau norėtume šiek tiek daugiau skaidrumo dėl šių programų peržiūros. Ir norėtume sužinoti, kokių veiksmų buvo imtasi po galėjo patirtų nesėkmių pernai. Ir aš tikiuosi, kad sutiksite su šiuo komitetu ir su parlamentu apskritai, kad pramonės srityje svarbu yra investuoti į ateitį ir dėl to užtikrinti lėšas pagal Horizontas 2020 programą. Ačiū ir ponia Kalas. Ačiū, ponia komisarė. Dalis jūsų portfelių kompetencijų yra susijusi su verslumu. E, trumpai tai paminėjote, tačiau turiu klausimą dėl verslo kultūros Europoje. Kaip žinote, europiečiai nemažai gana mėgsta rizikuoti. Kaip galvojate, nemėgsta rizikuoti, kaipgi pakeisti mąstyseną, kad žmonės nebijotų prisimti rizikos, nebijotų pradėti savo verslo ir kad entreprenerių būtų daugiau. Dėkui ir pona Zorinio. Comissário, eu queria colocar-lhe uma questão concreta sobre política industrial. Dėkuoju. Papirmininkė, turiu labai konkretų klausimą dėl pramonės politikos. E, skaitmeninė sąjunga, energetikos sąjunga yra tokie dalykai, kurie padėtų mums išsikaptyti iš krizės, apie kurią e, tiek kalbėjome. Tačiau e, mūsų pramoniai trukdo aplinkosaugos ar, ar socialinės sąnaudos ir mums reikia tam tikrų priemonių, uh, E, naujai pramonės politikai vykdyti. Reikia ją padaryti konkurencingą. Ir turime tai daryti nežengdami atgal aplinkosaugos ar, ar socialinėje srityje. Elektriniai automobiliai, pavyzdžiui, yra naujas dalykas. Europos Sąjunga lyderiauja kartu su Japonija šiame sektoriuje. Tai taip pat padeda mažinti išmetalus. metalus mažinti ir mūsų energetinę priklausomybę. Europos komisija turi eiti tą linkmę. Pane Vambotska. Dėkoju. Džiaugiuosi matydama jūs čia, pane komisarė. Jūs tikrai labai entuziastingai nusiteikusi dėl visų tų klausimų, kuriuos dabar sprendžiate. Norėjau paklausti dėl viešųjų pirkimų. Ar nemanote, kad viešieji pirkimai turėtų taip pat būti ta priemonė, kuri skatina inovacijų lygį? Reikėtų turėti tokias nuostatas, kur būtų pasakyti, kad inovacijos yra vienas iš, konkur, viena iš konkursų sąlygų. E, tai padėtų skatinti modernę pramonės politiką Europoje. Ačiū. Dabar Patricija Toja, vicepirmininkė mūsų. Dėkuoju, pane komisijos narė, už jūsų pranešimą, kuris e, aprėpė daug sektorių. Aš norėčiau pasakyti štai, ką Europa labai ilgai turėjo problemų dėl e, gamybos iškelimo į užsienį. Dabar yra atvirkščias e, procesas, taip vadinamasis reassuring, kai grįžta į įmonės į Europą. Ir kai kuriuose sektoriuose tas procesas yra gana intensyvus. Norėčiau jūsų nuomonės apie tai ir apie šio reiškinio mastą ir kaip Europa numato e, prisidėti prie, prie šito proceso, nes aš manau, kad tas reiškinys yra e, toks, kurį reikėtų skatinti kiekvienu atveju. E, taip pat ir savo darbo vietas, nes kiekviena įmonė, kuri išsikelia, mažina darbo vietų skaičių. Kita e, vertus, turint omenyje jūsų kompetenciją ir portfelį, socialinės ekonomikos tema yra aktuali e, tema. Nes įmonės, kurios užsima gamybą arba paslaugomis, taip pat E, yra įmonės, kurios kūrė darbo vietas ir jos sudaro apie 10 ar daugiau procentų, todėl reikia paisyti ir jų. Pone Sander. Merci, monsieur le président. Vous... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, jūs pabrėžėte būtinybę sukurti tokias sąlygas, kurios būtų palankios in įmonių investicijoms. Yra ir tiesiekuros priemonių šią linkme. Norėčiau pasveikinti iniciatyvą REFIT, e, siekiant e, geresnės teisėkuros. Manau, kad šita iniciatyva pasidarnaus labai dėliam įmonių skaičiui. Tačiau, kita vertus, Europos Sąjunga deda, nors ir deda e, pastangų e, teisėkuros srityje, Vis dėlto perkeliant teisinės nuostatas dažnai iškyla problemų įmonėms dėl papildomų reikalavimų ir taip yra, pavyzdžiui, Prancūzijoje, mano šalyje. Ačiū, kolega Piper. Danke, prezident. Dėkuoju, panė pirmininkė. Kalbant apie pasiekmes. 24 dieną mes kalbėsime apie geresnę teisėkurą. Komisija pristatys savo, savo pateikto paketo vertinimą. Tad ar tikrai bus mažiau biurokratijos ir ar kompetencija tikrai liks Europos lygmenyje. Aišku, šitie dalykai neturėtų mūsų stebinti, bet Bet e, ar ta nauja teisėkura turės teigiamų pasiekmių sąnaudoms, subsidiarumui, ar, ar komisija vis dėlto iš, išlaikys e, pagrindinės savo, savo galias ir, centraliz, ir viskas bus centralizuota. Prezident, uh, madame la komisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Jūsų minėti tikslai yra geri. Paprasčiausiai mes neturime pakankamai lėšų pasiekti tiems tikslams, o e, jų trūksta, todėl kad e, tam, kad būtume konkurencingi, mums reikia bendrų taisyklių, mums reikia teisingos pramonės politikos. Ir čia iškyla standartų klausimas. Noriu jūsų paklausti štai ko. Kaip bus su e, fiskaliniu ir aplinkosaugos dempingu? Kita vertus, kalbant apie mūsų lyderiavimą, jūs kalbėjote apie Arianą, apie Galilėjo, galim taip pat pridėti Aerobuso įmonę. Tai yra įmonės, kurios lyderiauja pasaulinių įmonių, tačiau atrodo, jog dabar europiečiai praranda savo pozicijas. Yra, pavyzdžiui, įmonių, kurios dirba nerudėjančio plieno sektoriuje ir kurios yra labai aukšto lygio, tačiau Europos komisija uždraudė joms susijungti su kai kuriomis e, kitomis įmonėmis ir čia privilegijuoti buvo kinai, kinų įmonės. Tad e, kaip, kaip yra su šitais dalykais? Pane Griffin. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Ačiū Jums, ponė komisarė. Kad dėl verslumo. Europoje tebe lieka didžiulė spraga tarp vyrų ir juodaodžių verslininkų ir moterų taip pat, nes juodaodžių verslininkų ir moterų žymiai mažiau uh, Maničiau, kad visi piliečiai turi turėti galimybę pasiek, pasinaudoti savo visų potencialų. Ką apie tai manote? Ar yra kokių iniciatyvų? Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Pirmininkas, ačiū už klausimą, gerbiamai kolegiai. O dabar norėčiau pakviesti ponę komisarę atsakyti. Klausimų ratas baigėsi, tad laukiams atsakymų. Pane komisarė, ačiū visiems už pateiktus klausimus. Pabandysiu juos sugrupuoti. Pasistengsiu atsakyti kuo išsameu, kai dėl pramonės. Kolega, kolega Nica, galėčiau pasakyti, kad buvo paminėti trys prioritetai. Savo kalboje šios tris paminėjau, pamečiau tą lapą, tiesą sakant, sako komisarė, e, kad įmonės galėtų įsitraukti bendrą vertės grandinę. E, yra numatytos priemonės. Būtina e, skaitmeninti Europos pramonę, taip pat efektyviai naudoti žaliavas, gerinti verslo aplinką ir stiprinti verslumą. Tai yra tie dalykai, kurie yra svarbiausi. Turime taip pat refit programą, kad dėl skaitmeninės bendros rinkos visi tie dalykai, kuriuos jūs čia paminėjote susijusius su skaitmeninė era, tai yra įtraukta į, į bendros skaitmeninės rinkos programą skaitmeninimas e, ir mažutinių įmonių ir kitų yra labai svarbus dalykas. Mums reikalingos skaitmeninės infrastruktūros. Mums e, reikia kliūčių panaikinimo, kuriant tas bendrą rinką. Tomis temomis buvo kalbama ir kalbant apie bendrą skaitmeninę rinką. Na ir dabar pereisiu prie lenkų kalbos. Mes turime neprarasti savo konkurencingumo. Nes mums dabar, sakyčiau, nuskambėjo paskutinis skambutis, raginantis susijimti ir dirbti prie šių klausimų. Kai kas, kai kurie iš tų darbų, kai kurios e, pramonės įmonės e, keičiasi, jos tampa mažomis vidutinėmis įmonėmis, e, būtina spręsti šią problemą. Daug pernelyg barjerų dar tebėra rinkoje. Turime smulkaus verslo aktą ir turėjome įgyvendinti jau tos priemonės. Dabar analizuojame, kas buvo nuveikta. Apklausime verslo įmonės. Būtina taip pat priimti naujus teisės aktus Europoje. Pirmiausia, valstybių narių lygmenių. Kiekvienas teisės aktas turi būti įgyvendintas. Tačiau taip pat būtina žiūrėti, ar tie teisės aktai nekenkia verslo įmonėms, ar tai nekenkia mažoms ir vidutinėms įmonėms. Būtent taip įmonės turi vystytis, jos neturi sužlugti dėl to, kad jums trūksta kapitalo. E, kai jau to trūksta, tos stambesnės įmonės tampa mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Kai kapitalo pakanka, mažos ir vidutinės, žiūrėk, ima ir išsivysto pasiektamos didesnių mastelių, didesnės apimties. Būtina išsiaiškinti, ko įmonėms reikia. Tada bus galima priimti gerus teisės aktus, Taip pat turime išvengti. E, taip pat būtina užtikrinti reikiamas taisyklės. E, ir jeigu suderinama poreikis turėti gerus teisės aktus ir panaikinamos kliūtis tai įmonės gali vystytis. Jeigu to nėra, joms sunku. Ir dar. Norėčiau pasakyti, kad tęsime darbą šią temą. Tai nėra įtraukta į komisijos darbų programą, tačiau dirbsim toliau. Dabar tiesiog analizuojame situaciją e, tokią, kokią radome gruodį. E, bus teikiamos naujos priemonės Tiek galėčiau pridėti atsakydama į užduotą klausimą. Ir birželio mėnesį konkurencingumo taryboje bus pateikti, pateiktos pirmos išvados. Pritariu kolegai dali, Erasmus turi būti sustiprintas ir turi taip pat būti traukti inovacijos klausimai šią programą tarp jaunų verslininkų. Dėl TTIP. Suprantu, kad e, viešiai pirkimai yra svarbus klausimas šiame susitarime, tačiau esu įsitikinusi, kad jeigu mes neturėsime bendrų taisyklių galiojančių abiems pusėms, tai tuomet tikrai bus žalinga mūsų ekonomikai ir ypač mažoms dirbtinėms įmonėms. Tos pastabos, kurias mes išsakėme, kokių e, blogų rezultatų TTIP gali turėti, tai tie rezultatai tikrai tai ir nutiks, jeigu nebus gerų taisyklių. Mes iš tikrųjų, dėrėdamės dėl tų viešųjų pirkimų, galime tikrai laikytis labai tvirtos pozicijos, kai dėl moterų versle ir moterų įkurtų įmonių. Dirbame ir toliau šiuo klausimu. Išvada bus parengta šių metų pabaigoje iki 2015 metų pabaigos. Maždaug po 7 metų, mėnesių, atsiprašau, turėsime tas išvadas. Kai dėl palidovų ir to, kas nesisekė. Mes pabaigėm tyrimą Buvo iškilę labai rimtų techninių problemų. Dėjome visas pastangas ir dedame jas tam, kad tie palidovai galėtų grįžti ten, kur jie turėtų būti, būtent atlikti visos sistemos auditą. Galileo agentūroje e, būtina tai tą padaryti, nes manau, kad Europos ekonomika neturi atsisakyti savo paskutinių šansų šioje srityje dėl kažkieno galbūt padarytų klaidų. E, verslo kultūra. Vakar kalbėjau su kai kuriais verslininkais, taip pat ir šiuo klausimu, ir jie pasakė lygiai tą patį. Tai bus Tai, tai bus tie dalykai, kuriuos teks atsižvelgti. Nežinau, ar pasikeitimai vyks po penkių metų, nes Europos visuomenės e, yra linkusios laikytis atsargumo, joms e, kyla įvairiausių baimių ir streso, kalbant apie įmonės ir apie verslą apskritai. Šią dalį mes įtrauksime be abejo savo uh, darbų programą. Tačiau keisti tą verslumo kultūrą e, nėra labai lengva, nes kiekvienas čia turi susiformavę savo tam tikrus įpročius. Tačiau turime smulkaus verslo aktą, buvo atlikta apklausa jo pagrindu. Mes pateikėme siūlymą susijusi su tam tikrom rekomendacijom pavyzdžiui, pasikeitimai švietimo srity. Tačiau norėčiau pasakyti, kad administraciniai dalykai e, nekuria darbo vietų. Darbo vietos yra kūriamos visai kitose srityse, ne administracijos, bet e, pramonės srityje ar kitose srityse. Tad būtina užtikrinti, kad įmonės galės veikti gyvybingai ir kurti darbo vietas. Kai dėl išmanių miestų galiu patvirtinti, jog mes dirbame prie šio klausimo. E, energijos sąjungos strategijoje tai yra vienas iš svarbiausių punktų. Ši tema yra viena iš tų, kurios man ypatingai rūpi. Turime pradėti dėkti iš manęs e, transporto sistemas, bet ir šio klausimo darbas tik prasidėjo Ir strategija išmanių miestų paturi būti tęsiama toliau. Sutinku ir su tuo, ką sakė ponia Raibatska. Inovacijos privalo ir turi e, būti tas rytis, kur valstybės narės numatytų savo taisyklės, rengdamos viešuosius pirkimus. Skaitmeninimas ir modernizavimas kai kurių verslo sričių irgi turėtų būti įtrauktas, organizuojant viešuosius pirkimus, kad būtų galima pasiremti būtent šiems svarbiausiais, šiais svarbiausiais kriterijais. Kai kurios valstybės narės čia yra pažengusios toliau nei kitos. Ir tuo būdu sudaroma prieiga mažoms ir jūtinėms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Sutinku, kad taip ir turi būti. Ponui Piper galiu pasakyti štai ką. Kai dėl geresnio reguliavimo nesu tas asmo, kuris mano, kad viešosios tarnybos yra šiaip savo kažkas, o geriausias dalykas yra tai, ką sako ir ko siekia verslas. Taip nėra. Tiesiog manau, kad administracijos struktūros turi įsiklausyti tai, ką sako verslas. Būtina pasinaudoti žiniomis, kurios rinkoje egzistuoja pačiu geriausiu būdu, kad būtų galima užtikrinti geresnį reguliavimą. Mm, sektoriai be abejo skiriasi vienu kitų, lygiai taip pat ir valstybės narės, josgi ne vienodos. Tačiau kita vertus, jeigu rinkoje įmonės neveikia, viskas sprendžiama tik institucinių pagrindų, tai vadinasi, reikiamų žinių nėra leidžiančių suteikti geresnį turinį tam numatytam reguliavimui. Vyksta diskusijos Europos komisijoje ir su valstybėmis narėmis, su įvairių sektorių atstovais, su įvairių įmonių atstovais, pradedant startuoliais, baigiant stambiomis pramonės įmonėmis. Na ir mums susidaro įspūdis tam tikras e, apie tai, kas gyvyksta Europoje šioje srityje. Dempingas buvo dar paminėtas. Ponui Martė norėčiau pasakyti, jog esu įsitikinusi, jog Europa turi būti konkurencinga. Tačiau nesiekdama mažiau mokėti už darbą, tiesiog turi būti geriau pasinaudojama inovacijomis, užtikrinama geresnė kokybė. Tai yra tie dalykai, kurie prieš keletą metų mums padėjo rasti savo vietą globalioje rinkoje. Su komisaru Vestak mes dirbame e, rengdami konkurencijos taisyklės. Tačiau tai yra tos pačios monetos kita pusė, kai kalbame apie mūsų tyrimus ir inovacijas. Mes sakome, kad būtina turėti pramonės projektus, e, inovacinius projektus, energijos efektyvumo projektus, kurie būtų susiję su mūsų pramonė. Tai reiškia, kad mūsų e, pramoniai reikės mažiau e, našumo sąnaudų. E, tačiau siekimas vis mažiau mokėti už darbą būtų tas dalykas, kuris man keltų nerimą. Nes net tai nėra įmanoma Europoje. Turime pasitelkti mokslo tyrimus, inovacijas, energijos efektyvumą, kokybę. Tai yra štai tie dalykai, kurie mūsų produktams padės tapti pigesniais. Apibendrinimui dar kokį nors super sakinį reikėtų pasakyti. Aš šiek tiek turiu stabdyti jūs, nes turime susitikimą su komisaru Jonathan Hill po keleto minučių. Be abejo, apibendrinkite dar, kalbant apie socialinę ekonomiką. Tai man irgi asmeniškai labai svarbi sritis. Man patinka ekonomika, aš domiuosi šią sritim, nes tai suteikia daug naudos piliečiams, kuriems nepavyksta rasti darbo, jie turi galimybę sukurti savo įmonės. Ir galėčiau pasakyti, kad socialinės ekonomikos ekspertų grupė birželį turės pateikti savo išvadas apie siūlymus, E, ką jie gali pasiūlyti Europos komisijai, kokiu iniciatyvu Europos komisija galėtų ir turėtų imtis. Tad štai, norėčiau pasakyti, kad socialinės ekonomikos mes tikrai nepamiršome. Tai būtų tiek apibendrinimui. Pirmininkas, dėkoju, ponė komisarė. Ačiū už jūsų atsakymus, paaiškinimus. Na ir palaikysime ryšį ir ateityje, kad galėtume palaikyti ir toliau mūsų struktūrinį dialogą. Turiu dar vieną labai svarbią informaciją jums komisarė Bienkovska atsiuntė pasiūlymą įtre komitetui surenkti bendro renginį pusdienio trukumės 2015 metais 26, 26 savaitę galima būtų surenkti renginį apie pramonės arba tarkės įgyvendinimą. Tas renginys sutaps su paskelbimu to laiško apie kurį kalbėjo komisarė Biankovska kovo 26 dieną. Birželį ministrams, ministrai irgi kalbės apie pramonės darbo atvarkę. Bus e, rengiamos pramonės politikos gairės. O šyrit koordinatoriai labai šiltai pritarė šiai idėjai. Tad renksime tą tokį posėdį, ar konferenciją, ar seminarą, kaip mes jį pavadinsim. Tai bus birželio 22-23 dienomis, vieną ar kitą dieną, jūs būsite be abejo tinkamai informuoti apie tokio renginio organizavimą. O dabar ačiū, ponė komisarė, ne tik už atvykimą į sustikimą, bet ir už šį įdomų pasiūlymą. Tai bus proga sustikti su jumis ir su Latvijos ekonomikos ministru nes Latvija vis dar tebe pirmininkaus Europos Sąjungai. Bus puikiai proga padiskutuoti apie Europos Sąjungos ekonomikos ir pramonės politiką. Ačiū poniai Bienkovskai už dalyvavimą posėdėje. Dziękuję Ci bardzo, kochani. Ja tak lubię odpowiadać na pytania, mówić. A tu... Um, welcome to the European Parliament. Uh, and... Sveiki atvykę į mūsų parlamentą ir mūsų parlamento posėdį, ponas komisarė. Kol kas nesame surengę jokių klausimų su jumis. Vyko kom... kituose komitetuose klausimai, nebuvo klausimų mūsų komitete, taigi mes šiek tiek pavydime savo kolegoms ir džiaugiamės, kad dabar galėsime pradėti diskusiją dėl žaliosios knygos, dėl kapitalo rinkų sąjungos. Jūs pristatysite šią knygą, nes esate atsakingas už finansinį stabilumą, finansinės paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą. Tai bus struktūrinis dialogas bendrai paėmus, tačiau ši tema yra labai konkreti, nes struktūrinis dialogas apimantis įvairius aspektus, tačiau e, struktūrinis dialogas susijęs su šia žalėja knyga. 18 e, vasario buvo pateikta ši iniciatyva, vėliau prasidėjo trijų mėnesių konsultacijų laikotarpis, kai Europos komisija konsultavosi su parlamentu, su suinteresuotomis pusėmis kapitalo rinkose, su valstybėmis narėmis. Ir tų konsultacijų rezultatų pagrindų komisija renks prioritetinius veiksmus, siekiant, kad kapitalo rinkų sąjunga pradėtų veikti jau 2019 metais. šie klausimai mums labai svarbus. Mes, įtra komitetas, esame atsakingi už verslumą, pramonę, MVI, kosminius klausimus ir taip toliau. Komisijos Sarė, žodis Jums. Dėkui, pirmininkė. Pakvietėte mane į posėdį. Nežinau, ar kapitalų rinkų sąjunga sieks kosmosą, tačiau žinoma, ją patinka ir verslumas ir kiti Jūsų paminėti aspektai kai vicepirmininkė Tajani pasiūlė man atvykti į klausimus jūsų komitete, aš tikrai su džiausmu sutikau, nes e, tiesiogiai iš itre narių norėjau pajusti tą susidomėjimą ir ryšį tarp jūsų komiteto ir Europos verslo bei Europos infrastruktūrų atstovų. Pirmiausia, manau, kad būtina kurti stipresnę vidaus rinką kapitalo srityje, taip vadinama kapitalo sąjunga. Tai nėra savitikslė užduotis. Kapitalo rinkų sąjungos tikslas yra padidinti investicijas į ES verslą, į ES infrastruktūrą ir suteikti daugiau galimybių uh, kreditoriams ir investuotojams prisidėti prie augimo. Norima skatinti investicijas, e, palengvinti verslo augimą ir tikimasi, kad bus užtikrintas ekonominis augimas ES apskritai. Ta kapitalų rinkos sąjunga vien, yra vienas iš kelių komisijos prioritetų. Uh, Kitas prioritetas būtų kurti darbo vietas ir skatinti augimą. Čia taip pat investuojama nemažai lėšų. Ir tikriausiai gerai žinote, kad kovo 10 dieną finansų ministrai patvirtino Europos strateginių investicijų fondą ir nemažai valstybių narių jau įmokėjo savo įnašus į šį fondą, daugiau bus įnašų ir dėl šios iniciatyvos bus balsuojama plenarinėje sesijoje birželio mėnesį. Ir reikia, kad įstatymų veikėjai leidėjai dirbtų sutartinai ir dirbtų greitai, jeigu norime, kad e, strateginių investicijų fondas pradėtų veikti jau rūdienį. Mes turime stiprinti investicijas ES, tačiau jeigu norime ne vienkartinio poveikio, jeigu norime tvaraus poveikio ES ekonomikai, tuomet reiktų tvirtesnių pokyčių ir to kaip tik ir siekiame kapitalų rinkų sąjungą. Tai klasikinis bendros rinkos projektas 28 valstybėms narėms. E, laisvas kapitalo judėjimas buvo vienas iš keturių esminių ES kūrimo principų, tačiau praėjus daugiau kaip 50 metų po Romos sutarties e, visgi bendra rinka iki galo neveikia. Ir ne, e, mes matome, kaip ta rinka fragmentuojasi pagal valstybių sienas. Taigi yra nemažai galimybių pagerinti situaciją, užtikrinti laisvesnės investicijas, sukurti didesnės galimybės MVI. Šis klausimas jūsų komitetui ypač rūpi. Manau, kad turime mm, finansuoti daugiau infrastruktūros projektų, turime skatinti ilgalaikės investicijas bei bendrąjį ekonominį augimą pramonės rytyje. Reikia tolygiau paskirstyti riziką ir atverti naujas galimybės verslui tarp varstybinių lygių padidinant konkurenciją. Tai suteiks daugiau galimybių bankams ir daugiau galimybių kreditoriams um, investuoti taupomas lėšas bei užsitikrinti tinkamą atsaką į demografinius pokyčius Europos Sąjungoje. Mes turime nustatyti ir pašalinti tas kliūtis, kurios dabar kyla verslo įmonėms ir projektams, ieškant finansavimo, turime pašalinti kliūtis tarp investuotojų ir investavimo galimybių ir sukurti e, lėšų paskirstimo sistemą, kad tas finansų tinklas e, veiktų kiek manoma efektyviau, kaip tik dabar. Ir siekiama tai užtikrinti konsultuojantis dėl žaliosios knygos. Taigi, kapitalo rinkų sąjunga papildys bankų finansavimą. Jis šio finansavimo nepakeis, mes e, nekeliame jokios grėsmės bankam, mes suprantame, kokį svarbų bankai vaidina ES ekonomikai ir kaip jie prisideda prie vietos bendruomenių augimo ir vietoje sukūrimų verslo galimybių, tačiau manau, kad būtina diversifikuoti dabar veikiančią sistemą. Ir kaip pastebėjome pastaraisiais metais, jeigu pasikliaujama vien bankų sektoriaus finansavimu, tuomet jeigu bankų sektorius taigiai susitraukia, prarandamas finansinis stabilumas, taigi diversifikuoti finansai užtikrintų didesnį finansinį stabilumą. Taip pat e, reikia užtikrinti augimo galimybės, e, darbo vietų kūrimą ir žinoma atsižvelgti į lėšų e, gavimo praktikas įvairiose šalise Kai kuriuose šalise didesnį vaidmenį vaidina bankai, kai kuriuose didesnį vaidmenį vaidina kapitalų rinkos, taigi negalime tikėtis, kad vienas dydis tiks visiems. Kai kuriuose regionuose, kur bankų sistema yra stabilesnė ir investavimas yra stabilesnis, e, visgi startuoliai susiduria su problema ieškodami lėšų. Ir dėl to manau, kad MVI turėtų turėti galimybę prieiti prie įvairių finansavimo šaltinių. Ir kaip matote, MVI labai dažnai uh, pasiūlo įdomias idėjas ir jiems tenka ieškoti finansavimo JAV. Vietoj to, kad jos, šios įmonės galėtų aukti ir kurti darbo vietas Europos Sąjungoje. Mes nenorime tiesiog nukopijuoti Junktinio Amerikos valstybių modelio, mes turime ieškoti ES tinkančių sprendimų, tačiau kai kur turime būti atviri ir mokytis e, iš Junktinio Amerikos valstijų, sakykime, 19 milijardų eurų būtume galėję gauti tarp 2008 ir 2013 metų, jeigu sistema būtų šiek tiek panašesnė negu Junktinėse Amerikos valstijose. Ir verta sukurti papildomus finansinius šaltinius ir visi iš to gaus naudos. Bankai, skolintojai, investuotojai gaus naudos, nes bus papildomų investavimų galimybių, verslo įmonės turės daugiau pasirinkimo galimybių ir daugiau galimybių gauti lėšų iš skirtingų šaltinių. Taigi, e, tokia būtų pagrindinė kapitalo rinkų sąjungos idėja ir bendros rinkos kūrimas nebus stebuklingas sprendimas, nebus stebuklinga lasdelė, neturiu vieno sverto, kurį galėčiau paspausti ir išspręsti visas problemas. Aš manau, kad reikės e, plataus priemonių spektro ir požiūrio iš apačios į viršų. Taigi mes tenksime laikyti pragmatiško požiūrio, e, eisime žingsnis po žingsnio, analizuosime situaciją ir atsižvelgsime į visų suinteresuotų pusių nuomonės. Iš dalies dėl to čia ir esu šiandien. Mes norime, pasilimdami konsultacijų rezultatais, pateikti detalesnį veiksmų planą, kurį jums pristatysiu vėliau. Taigi tai ilgalaikis projektas, tai jau minėjo pirmininkas, tačiau vis dėlto mums reikia pradėti tiesiog dirbti skubiai ir jau paminėjau sritis, kur galima sparčiai pažengti į priekį. Taigi, pasak, papasakosiu, kam skiriame didžiausią dėmesį, nes mes manome, kad tai prisidės prie MVI galimybių e, gauti finansavimą. Pirmiausia, atlaisvinti bankų balansus, kad bankai galėtų skolinti daugiau įmonėms. Uh, E, mes nenorime grįžti prie paskolų draudimo, mes norėtume, kad tas draudimas būtų kokybiškesnis ir kad jis taptų skaidriu ir standardizuotų produktų. Ta remia ir Europos centrinis bankas, ir Anglijos bankas ir aš manau, kad šis projektas uh, turi plačias galimybės ir bus vykdomas lyga grečiai su kitais projektais. Matome, kad dabar apimtis siekia tik tai pusę tos apimties, kuri buvo prieš krizę ir jeigu grįžime iki, iki krizinį lygį, galime beveik 20 milijardų eurų papildomų lėšų gauti. Uh, Taip pat reikėtų peržiūrėti MVI teisės aktus, kad įmonės turėtų palankesnės sąlygas patekti į biržą ir prekiauti savo akcijomis. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnės strategijas investuotojams ir pradinį kapitalą startuoliams. E, IPO speciali darbo grupė, kuriai pirmininkavo ponas Debecker, pateikė atitinkams rekomendacijas šioje srityje. Dabar kaip tik šias rekomendacijas peržiūri Europos komisija ir žiūri, kaip būtų geriau jas paversti veiksmais, kuriant darbo vietas norima, kad MVI e, kreditinė informacija taptų prieinamesnė investuotojams, nepažydžiant žinoma duomenų privatumo. Taip pat e, rizikos kapitalos rytis labai svarbi, tarp jų ir verslo angelai bei pradinis kapitalas. Taip pat svarbus ir JUSEF ir JUVEK reglamentai Kol kas jų poveikis teigiamas, tačiau e, šioje srityje galima nuveikti daugiau. E, jeigu padidintume rinkos dalyvių skaičių, tai tuomet e, ir UCF skaičius padidėtų. Taigi, kapitalų rinkos sąjunga visų pirma sukurs daugiau galimybių ir padės verslo įmonėms išnaudoti, kaip įmanoma geriau išnaudoti savo potencialą. Verslo įmonės galės pasinaudoti finansavimu iš visos Europos Sąjungos, surinkti lėšas e, lengviau, taip pat žmonės, kurias e, nori investuoti e, į fondus, taupydami pensijai E, galės užsitikrinti stabilias pensijas ir taip pat užtikrinsime, kad investicijos ES bus stabilios. Konsultacijos vyks iki gegužės vidurio. Noriu išgirsti parlamentų nuomonę, nacionalinių parlamentų nuomonę, MVI nuomonę, e, NVO nuomonę iš visų 28 valstybių narių, nes tai turi būti 28 valstybių narių projektas naudingas visoms 28 valstybėms narėms. Ir Aš e, tikrai su nekantrumu lauksiu pastabų dėl praktinių problemų, praktinių kliūčių ir tikim, tikiuosi, kad tas kliūtis mums pavyks nugalėti. Žinoma, ne politikai sukurs augimą, kurio reikia Europos Sąjungai. Aš manau, kad tai padarys Europos piliečiai, verslas ir įmonės, kurios e, imasi inovacijų, rizikuoja, plečiasi į naujas rinkas ir kuria darbo vietas. Tačiau aš manau, kad kapitalo rinkos sąjunga gali prisidėti, sukurdama palankesnės sąlygas augimui. Ir, kaip jau minėjau, turėsime dirbti kartu. Taigi, nekantriai lauksiu jūsų pamastymų ir pasiūlymų. Ir žinoma, ne tik tai diskusijos šiandien, bet ir per artimiausius mėnesius ar metus, kai dirbtumėte šiais projektais. Ačiū. Dėkuoju, ponia komisarė. Iš ties, išklausiu jūsų pasavą. Laisvas kapitalo judėjimas juk nelai, nenauja yra mintis, tačiau, kaip sakėte, ne viskas veikia sklandžiai dėl susiskaldimo rinkos, nes nacionalinės sienos dėja dar tebėra tokios didelės šitoj srity, kad atėjo laikas kažką daryti. Investicijos yra labai svarbus dalykas mūsų ekonominiai veiklai, įtre komiteto veiklai. Pradėkime diskusiją. Kolega Tajani, vicepirmininkas, žodis jums. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad sutiko su mano pasiūlymu panagrinėti žaliosios knygos e, temą dėl e, finansinės e, rinkos sąjungos, todėl kad e, finansinių problemų mes neišspręsime, neišspręs, neišsprendę prieigos prie paskolų problemos. Aišku, čia kyla klausimas, ar yra finansinių atitinkamų priemonių, kurias galėtume panaudoti. Aš manau, kad atsakymas yra teigiamas, yra pakankamai lėšų, tačiau investuotojams kyla nuogastavimų dėl taisyklių ir investuotojai bijo investuoti Europoje. Mes turime panaudoti tą kapitalą, tas lėšas, kurios e, yra, nes žinome, kad dabar tos lėšos nuteka į Kiniją, į Junktinės valstijas ar kitur, mes turime siekti, kad tos lėšos būtų panaudotos pas mus ir kad e, mažas ir vidutinės įmonės taip pat galėtų turėti prieigą prie finansavimo. Aš e, taip pat e, norėčiau paminėti ir mūsų taikomų taisyklių klausimą ir, ir taip pat per nelik didelės biurokratijos klausimą. Mes be jokios abejonės turime gerinti mažų ir vidutinių įmonių prieigą prie paskolų, o tam e, reikia galvoti apie rizikos kapitalą, apie bendrijos e, biudžetą ir e, apie atitinkamą pagalbą įmonėms. Kosme programą Tad e, dabartinės teisėkoros priemonės turi atsižvelgti į būtent šį aspektą. Taip pat turime gerinti informacijos e, pateikimą. Labai svarbu, kad įmonės ir ypač mažos ir vidutinės įmonės gautų daugiau informacijos. Ir kad ta prieiga prie informacijos joms nebūtų pernelyg sudėtinga, kad nebūtų dar daugiau biurokratinių kliučių. Kuo daugiau įmonės turės informacijos apie finansų pasaulį ir kuo daugiau finansų pasaulis turės informacijos apie tas įmonės, tuo bus geriau. Labai dažnai investuotojai nepasitikė įmonėmis. Uh, Todėl turime užpildyti tas informacijos spragas, siekdami padėti mažos vidutėms įmonėms ir investuotojams. Taip pat ES platformos šioje srityje sukūrimas taip pat būtų labai svarbus e, dalykas. Ir investuotojai turėtų gauti daugiau informacijos apie mažas vidutinės įmonės ir atvirkščiai. Dėkoju. Kolega Martin, prašau. Oui, merci, Dėkuoju, ponia komisijos nari, už e, jūsų komentarus. Mes taip pat galvojame, kokios priemonės galėtų pagerinti įmonių prieigą prie finansavimo. Tos priemonės iš principo tai yra bankai. Tačiau e, Prancūzijoje, aš nežinau kaip yra kitose valstybėse, bet Prancūzijose mažos įmonės turi be galo daug sunkumų gauti paskolų iš bankų, gauti finansavimą. Ir e, jos nori paskolų, kurios mažesnės nei 100 tūkstančių eurų. Tad uh, reikėtų nepamiršti, jog mes esame daug bankų išgelbėję. ES yra išgelbės daug bankų, tad bankai turėtų nepamiršti to ir taip pat atitinkamai elgtis. Ačiū, kolega. Kolega Kotušanovski, turiu galimybę klausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos, aš labai džiaugiuosi pono komisaro vizitu čia. Jūs paminėjote daugelį dalykų, apie kuriuos mes dažnai diskutuojame šiame komitete, nes pramonės vystimasis, mažos ir vidutinės įmonės yra tie dalykai, kurie glaudžiai yra susijęs su galimybę gauti e, finansavimą ir plėtoti projektus. Čia nėra jokių e, didesnių e, nesutarimų ir skirtumų. Mes jau daug kartų diskutavome apie tai, ką jūs minėjote. Tai yra kapitalo klausimai. Jeigu palygintume JAV ir Europos Sąjungą, ten yra daug daugiau inovacijų projektų ir daug daugiau yra bendro kapitalo įmonių, kurios yra drąsios ir investuoja. Taigi, tos bendro kapitalo įmonės yra naudingas dalykas. Kartais administravimas Europoje tiesiog yra nukreiptas prieš tas įmonės, to sąmoningai nesiekiant. Pavyzdžiui, horizonto 2020 e, Horizonto 2020 nuostatas gyvenant mes turime daug problemų su gyvendinimu, su administravimu. Daug valstybių narių tiesiog susiduria su problema, kaip atverti pensijų sistemą, kad būtų galima ten esančias lėšas panaudoti. Kam? Tad mūsų, mūsųse apie tai turime labai rimtai pagalvoti. Tai kaip jums atrodo, pana komisarė, kaip peržengti tuos administracinius barjerus, nes tai yra didžiulė problema daugeliu sistemų. Ir aš manau, kad jūs sulauksite paramos iš šio komiteto, jeigu bus kalbama apie E, įmonių kapitalą, jeigu bus kalbama apie tai, kaip e, plėtoti tas įmonės. Klaus kolega Butikofer, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, žvelgiant į žalėją knygą, galiu pasakyti štai ką. Šiek tiek nustebino e, dalykai, kurie nebuvo paminėti. Pavyzdžiui, nieko nepasakyta apie, apie, apie tai, kad kapitalo rinkos turi skatinti tvarumą. Ir kiek supratau, tai buvo vienas iš tikslų, kalbant apie ekonomikos politiką ES apskritai. Manau, kad įvairūs finansiniai veikėjai, kaip UNEP, pavyzdžiui, turėtų galimybę uh, pasireikšti. Reikėtų, kad energijos efektyvumo būtų siekiama pasitelkiant tos organizacijos paskirtį. Kodėl nekalbama apie tai? CO2 problema, trilijonas eurų yra uždaryta šiame sektoriuje. Jeigu pažiūrėtumėte į draudimo pramonę, į daugelį kitų šakų, matytume, kad lėšų yra, bet jos uždaros. Jūs apie tai nekalbate, bet juk turbūt pastebėjote, kad Anglijos banko valdytojas, kaip ir ponas Draki, viešai pasakė, jog jie mano, kad šis klausimas nusipelno dėmesio. Trečias dalykas. Na ir, sakyčiau, vienas iš svarbiausių, labiausiai krentančių į akis - skaitmeninimas labai jau kraštutinis vaidmuo žalioje knygoje numatoma šiai srytei. Apie tai kalbama tik apie priemonę, kažkokią šalutinę, nesvarbę priemonę, kuri turi padėti e, sudaryti galimybės balsuoti elektroniniu būdu. Jeigu pažiūrėtumėte į skaitmeninimą, į tai, kaip veikia bankų pramonė, tai to aiškiai nepakanka. Pasižiūrėkite į jaunį, į jaunį Alibaba, apie eilę kitų e, tinklalapių ir pamatysite, kad bankų sistemai kyla pavojus. Kai kurie bankai gali išnykti dėl to, kad atsiranda konkurencingų kitų naujų struktūrų. Apie tai vėlgi žaliojo knygoje yra nekalbama, tai tikrai stebina. Ar tiek daug jau yra nuveikta, kad visą tai galima užmiršti? Pone Lopes Valero, prašau. Dėkui, pane pirmininkė. Labą dieną visiems. Turiu tris klausimus. Man buvo truputį keista girdėti kolegas sakant, kad mes parlamente neužsimam politiką. Mes būtent politiką ir užsimam parlamente. Manau, kad tai yra viena iš mūsų darbos ryčių. Dabar norėčiau dar keletą žodžių pasakyti apie mažas ir vidutinės įmonės. Labai didelė gamybos dalis tenka šioms įmonėms. Ir e, tos įmonės sunkiai gauna finansavimą. Tuo tarpu toms įmonėms labai e, svarbus yra visų pirma viešasis finansavimas. Įmonėms reikia paskolų ir e, toms įmonėms nereikalingi investuotojai, kurie spekuliuoja. Tad e, šioms įmonėms visų pirma reikia prieigos prie paskolų ir visų pirma viešojo finansavimo, viešų investicijų. Yra sakoma, jog e, bandoma užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių stabilumą. Tačiau kiekvienas mažos įmonės vadovas mano, jog jisai savaime jau yra finansų e, ekspertas. Tad tokie būtų mano klausimai. Dėkoju. Norėčiau užduoti tokį pakankamai naivų klausimą. Buvo kalbama apie finansų rinkas, prieigą prie bankų paskolų ir panašiai. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kadangi sudarėt su tuo, kad EFSA turi kokiu nors svertų, čia mes sukūrėme instrumentą, kurio tikslas yra uh, paskatinti privatų kapitalą dalyvauti tuose procesuose. Ir kolegos minėjo daug sunkumų. Buvo kalbama apie sunkumus gauti kapitalų mažoms ir vidutinėms įmonėms, ar jūs sulaukite kažkokiu atsiliepimu dėl EFSA apskritai. Ir galbūt galėtumėte pasakyti, kas pasikeitė banko elgesį. Tai būtų pirmas klausimas. Antra, kai dirbo Europos komisijoje. Irgi susiduriu su tais klausimais. Jūs taip pat paminėjote kai kurios dalykus, kurie yra jūsų kompetencijos ryties. Tačiau e, tai yra susiję ir su kitais dalykais. Pone Bienkovska prieš keletą minučių kalbėjo apie dalykus, kurie e, yra susiję su prieiga prie kapitalo. Aš manau, kad startuoliai turėtų irgi turėti galimybę gauti e, reikiamą finansavimą. Kaip jūs manote galėtumėte prisidėti prie šių problemų sprendimo? Kuriant galbūt e, bendradarbiavimą su kitais kompetitinkais kolegomis. Jūs taip pat kalbėjote apie tam tikrus klausimus, kur aš jums galiu tik pritarti. Buvo kalbama apie administracinį naštą jos mažinimą Ir manau, kad galime siekti kuo mažesnės administravimo naštos. Jūs norėtumėte, kad e, ta administracinė našta mažėtų. Turime kalbėti apie rinkų palaipsnišką integravimą. Ar galėtumėte pasakyti prognozių kokiu nors, ką ketinate čia veikti artimiausių metų? Ir visiškai neformaliai, kiek toli pasiruošęs esate eiti artimiausiais metais, e, kuriant bendrą rinką, nes JAV tokia rinka yra sukurta, jį ten veikia bendra rinka, o pas mus ne, dar ne. Ką, kaip jums atrodo, kokias kliūtis reiktų įveikti? Ačiū, kolega Borelį. Grazie, prezidente. Jau credo, kad. Ke... Dėkui, ponė pirmininkė. Aš e, manau, kad e, dabar kalbame apie vieną iš e, svarbiausių mažų ir vidutinių įmonių problemų. Aš manau, kad daugelis kolegų iš tikrųjų pabrėžė čia kai kurios labai svarbius aspektus. Girmas Tajanis taip pat pabrėžė vieną labai svarbų aspektą. Aš nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, aš tik tai pridursiu, jog galbūt būtų tikslinga peržiūrėti bazelio teisės e, aktus, nes e, jie yra labai svarbus mikro įmonėms ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač ta dalis, kuri yra e, susijusi su rizikos faktoriais. Ir tai Tai aktualiau yra toms įmonėms, kurios, e, kurių padėtis yra gera, negu toms įmonėms, kurios e, patiria sunkumų. Tad e, verslininkai turi puikiai žinoti savo raštu taip pat, kokia yra in, in, investuotojų ar, ar finansavimo šaltinių reitingai ir kokia yra jų padėtis. Pane Kapil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Hill, apie jūsų komentarus e, dėl žaliosios knygos ir kapitalo rinkos. Jūs teisingai pasakėte, jog pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios yra tos kliūtis. Ir paskui žiūrėti, kaip tinkamai nukreipti lėšas. Galiausiai ta žalioji knyga turėtų papildyti numatytas taisyklės. Na, o kliūtis yra pakankamai gerai žinomos. Pernelyg smulkmeniškas reguliavimas, tai jau buvo paminėta. Apie tai net neverta kalbėti, nes tai yra žinoma problema. E, sunkumai gauti mažoms ir vidutinėms įmonėms e, finansavimą, rizikos kapitalo trūkumas 90 milijonų eurų trūksta lyginant su 2008-2013 metų duomenimis susijusiais su JAV. Amerikos ambasada surengė su Price Waterhouse konferenciją. ITR e, kolegos kai kurie aktyviai dirbo šio klausimu. Iš tikrųjų, ten yra numatyti tos nuotytos priemonės skatinti ekonomikos saugimui, skaitmeniniai rinkai kurti ir taip ir panašiai, apie tai jau kalbėjo ponia Vienkovska. Yra įmonių Europoje. Ir tos, kai kurios iš tų įmonių pasirenka išvykti dirbti į JAV, nes ten sąlygos geresnės ir jo labiau, kad ten rizikos kapitalo galima gauti daug lengviau. Jūsų supratimu, kokiu reikėtų imtis priemonių, kad būtų galima kurti sėkmingai tą kapitalo vieningą rinką, kad būtų galima užpildyti tą spragą, kuri vis didėja tarp finansavimo, e, lyginant Europos Sąjungą ir JAV. Ačiū, sako pirmininkas. Žodis dabar kolegiai Nibler. Dėkui, pana pirmininkė. Dėkuoju panui komisijos nariui už žaliosios knygos pristatymą apie kapitalų rinkų sąjungą. Aš e, džiaugiuosi, kad ta knyga jau pristatoma, todėl kad e, tikiuosi, kad e, jeigu bus taisyklės suvienodintos ir supaprastintos, tai tuomet mums pavyks pasiekti, kad būtų investuojama valstybėse narėse. Ir tuo būdu uh, bus įmamasi priemonių, plėtojant infrastruktūras, ES galės užtikrinti būtinas investicijas ir tai būtų labai svarbus signalai. Šis rytis yra jūsų kompetencijos rytis. Aišku, tuo labai džiaugtųsi ir mažos ir vidutinės įmonės. Kalbant apie investicijas, kolegos paminėjo Bazelį 2 ir Bazelį 3. Aš e, esu iš Müncheno. Münchene yra labai daug didelių draudimo įmonių. Ir šios įmonės visą laiką teigia, jog e, lėšų netrūksta. Jok ne tai yra problema. Mokumo 2 direktyva šiame kontekste taip pat yra aktuali. Bet koks, koks, koks tolesnis šitos direktyvos likimas, kaip e, pranešėja šeimininių įmonių klausimų Europoje. Aš noriu jūsų paklausė, kokia jūsų nuomonė apie šį sektorių, žemyninių e, įmonių Junktinėje karalystėje, jūsų valstybėje. Labai dažnai įmonės kreipiasi į bankus, kuomet reikia paskolų ir čia reikia užtikrinti atitinkamus uh, prieigos e, mechanizmus. Čia mes dažnai susidurėme su mentaliteto problema. Ar, ar jūs pritartumėte tokiai minčiai? Reikia keisti ir mentalitetą, ne tik tai teisės aktus, tam, kad mes sukurtume tikrą kapitalų rinkų sąjungą. Bet kaip pakeisti tą mentalitetą iš esmės? Aišku, Vokietijoje taip pat šiais atvejais tradiciškai kreipiamasi į banką. Tačiau e, labai svarbu yra iš tikrųjų pakeisti mąstyseną. Like uh, Panas Kadė, norėčiau papildyti komisarą Hill. Jo vizija puikiai, jis labai entuziastingai nusiteikęs. Būtina kalbėti apie kapitalo rinkos kūrimą ir kapitalo rinkos sąjungą. Europos Sąjunga turėtų dirbti siekdama vienybės. Ir mes iš tikrųjų pasiekėm pažangos pastarojų metų, kurdami bankų sąjungą. Komisaras Kanjėti pateikė savo siūlymus kurti energijos sąjungą. Tad aš manau, laikas yra kapitalo rinkų sąjunga e, kurti. Jūs apie tai šiek tiek kalbate žaliojo knygoje. Dokumente be kita ko yra pasakyta, kad JAV daromos reformos, buvo atlikta ten kapitalo rinkų integracija. JAV juk ne Europa, o Europa ne JAV. E, egzistuoja kultūros skirtumas. Ypač, pažiūrėjau, kalbant apie mokesčių sistemas ir e, kalbant apie pensijų fondus. Ar Europos komisija mano, kad ES yra pasirengusi ir ar gebės žengti šį žingsnį, kurti kapitalo rinkų sąjungą ir tą užvaigti 2019 metais, kaip tai numatyta žaliojoje knygoje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Modi, prašau. Thank you very much. Uh... Dėkoju. Ačiū, ponė komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Man rūpi ypatingai pe, e, mažų vidutinių įmonių klausimai. Jūs kalbėjote apie ilgalaikės investicijas šiek tiek anksčiau ir aš norėjau pasiklausti, ar yra numatyta reikiama apsauga nuosavybės, jeigu e, investuojama. EFSI ir investicijų planas. E, iš tikrųjų labai svarbu yra, kad veiktų paskolų sistema tai skiriasi šiek tiek nuo investicijų. Ar yra numatytos apsaugos ir nes čia, tai, bet tai yra taip pat ir vienas kitą papildantis dalykai. Investicijų platforma mažoms vidutinėms įmonėms turi būti numatyta. Ir kyla klausimas, kaip tas sąsąją sukurti, taip kapitalo rinkų ir MVI kaip konkrečiai tai įgyvendinti. E, kai, ką Jūs manote apie tą papildomumą? Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, į kurį reikėtų pasitikslinti. Rodikliai susijęs su MVI, kad jie būtų palygindini tarpusavyje. Tai buvo paminėta, nebivumas, kur buvo minėtas kaip vienas iš probleminių aspektų. Buvo taip pat kalbėta apie paneuropinius pensijų fondų paneuropinės e, pensijų fondų investicijas. Reikėtų ko gero traukti daugiau partnerių diskusiją šio klausimo. Ką apie tai manote? Ačiū. Pirmininkas dėkoju kolegijai. Pone komisarė, dabar žodis jums pastaboms ir apibendrinimui. Prašau. Well, thank you very much. And thank... Labai ačiū ir visiems labai ačiū už komentarus. Jau šie komentarai rodo, kokia gera mintis buvo atvykti į jūsų komitetą, kaip gerai buvo susitikti, pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, pasistengsiu atsakyti išsamei ir tiksliai, tačiau jeigu uh, E, kažkam atrodys, kad jų klausimą neatsakiau, būtinai priekite prie manęs ir pasikalbėsime tarpusavėje. Buvo klausimų, kurios tarsi įmanoma suskirsti pagal temas kurios kartoja jusi. Viena tema, kuri pakankamai dažnai kartojasi, buvo MVI, informaciją, kreditų informaciją, kaip sukurti sistemą, kad investuotojai žinotų, kiek rizikinga jų numatoma investicija. Tai minėjo vicepirmininkas Tajani, kiti taip, kolegos taip pat apie tai kalbėjo ir aš manau, kad tai labai svarbus klausimas. Tai viena iš tų sričių, kuri yra nagrinėjama žalioje knygoje. Pirmiausia, kalbama apie labiau standartizuotą MVI kreditinį informaciją, kuri būtų teikiama investuotojams. Šiuo klausimu esame pasiryžę išsamei diskutuoti ir norime sukurti tokį požiūrį, kuris neprimestų papildomų reikalavimų MVI nes labai dažnai MVI atstovai sako, kad jeigu aš būčiau žinojęs, kad man reikės visą šį procesą įveikti, aš niekuomet nebūčiau ieškojęs kapitalo tokiu būdu. Taigi verslas um, e, turėtų turėti galimybę pasirinkti procedūras užuot uh, tiesiog e, užsėmę lėšų paieška, gaišia laiką ir paskui labai dažnai MVI ne, tiesiog ne, nemato galimybių tų lėšų gauti. Ir labai dažnai MVI ieško būdų diversifikuoti finansavimo šaltinius, labai dažnai įmonės kreipiasi į banką, kartais ieško privačių investuotojų, tačiau pagrindiniai principai, pagal kuriuos būtų teikiama informacija apie MVI, tokių standartizuotų formatų, kurį galėtų suprasti visos ES investuotojai, yra svarbus klausimas ir turime paieškoti tokio standartizuoto formato. Tai tikriausiai siejasi ir su klausimu apie bankus. Vėlgi, ne kartą šis klausimas iškilo, buvo pateikta pastaba dėl to, kad bankai taip pat turi prisimti atsakomybę. Nemažai kolegų minėjo, jog kapitalo rinkų sąjunga turėtų papildyti bankus ir jų vaidmenį ir kad turime abi sistemas plėtoti lygiai grečiai. Akcijų rinka būtų geras pavyzdys. Ačiū. Tikrai atkreipiu dėmesį į pastavą dėl galimybės palengvinti įmonės prekyba akcijomis. Tačiau taip pat e, reikia labiau įtraukti bankus, atlaisvinti jų balansus, kad bankai galėtų daugiau skolinti, tuomet padidintume kapitalus rautus. Taip, žinoma, bankai turi prisimti savo atsakomybę ir vienas iš aspektų aptariamų žalioje knygoje ir yra būtent šis, ar bankai, kurie atsisako įmoniai suteikti finansavimą, galėtų pasidalinti informaciją su kitomis kapitalo įstaigomis, kurios tokį finansavimą būtų pasirengusios teikti. Tačiau bet kokiu atveju reikia įvairesnių finansavimo šaltinių, kad e, įmonės ir augantis verslai išnaudotų visą savo potencialą. Dar vienas dalykas - verslo kultūra, ambicijos ir iššūkių sudėtingumas. Kiek galima padaryti Europos lygių dėl mokumo, dėl mokesčių, taip pat dėl kultūros ir elksenos Buvo kalbėta apie pradinį kapitalą, rizikos kapitalą. Ir tai susiję taip pat ir su elksenos modeliais. Negalima leisti įstatymų ir negalima pokyčių įdėkti per naktį. Ir pasiekti, kad e, per šimtmečius e, susiformavusi elgesio modelį Müncheno gyventojai, pavyzdžiui, pakeistų ir tarptų JAV entrepreneriais. Tačiau jeigu pamatote, kur slypi kliūtis, parodote taip pat ir galimybės jas nugalėti, kur galima sukurti pranašumus, pašalinus kliūtis, ar tai būtų informacinės kliūtis, ar administracinės kliūtis ar nacionalinių įstatymų kliūtis e, tarpvalstybiniam konkurencingumui. Taigi reikia žvelgti iš įvairių kampų. Ir, kaip jau minėjau, neturiu vieno sverto, kurį galėčiau panaudoti. Pastaraisiais mėnesiais tikrai daug kalbėjomės su verslais ir investuotojais tiek Europoje, tiek Junktinėse Amerikos valstijose. Ir aš tikėjausi, kad kažkas prie manęs prieis ir pasakys, kvailys, taigi va, štai ką galėjai padaryti. Niekas nepriejo ir to nepasakė. Ir manau, kad tuos nacionalinius skirtumus reikės spręsti palaipsniui ir tokio požiūrio mes ir imsimės. Nesvarbu, ar tai būtų rizikos kapitalos rytyje, buvo pateiktas pavyzdys e, dėl pensijų, e, buvo paminėtos atitinkamos kliūtis. Viena iš idėjų būtų e, E, sukurti 29 režimą asmeninėms pensijoms, nes vėlgi mano esminis požiūris būtų nebandyti teikti pasiūlymo, kaip turėtų atrodyti tobula rinka, jeigu ją kurtume nuo nulio. Tiesiog reikėtų pradėti nuo to, kokia rinka yra dabar ir kokiais būdais mes galime ją patobulinti. Taigi reikėtų laikytis praktinio požiūrio, nustatyti tas ankstyvas galimybės, sukurti pagreitį ir jau tada važiuoti į priekį. E, užuot ieškojus tobulumo iškart e, ir užuot pradėjus e, nuo tų klausimų, kur yra didžiausi netitikimai ar nesutarimai. E, na, dėl ko aš manau, kad turėtume dirbti kitaip, aš jau, tiesą sakant, e, apie bendras rinkas kalbama jau 50 metų. Ir žinoma, pažengėme į priekį, tačiau dabar matau, kad yra politinė galimybė siekti dar daugiau pažangos. Uh, Ir aš tikiuosi, kad e, praėjus krizės uraganui dabar išriškėjo tie iššūkiai susiję su augimu ir darbo vietų kūrimu. Ir kad jau dabar metas pradėti kovoti su tais iššūkiais, nes dabar pats laikas tą daryti. Būtent taip aš mastau. Dabar dėl tvarumo ir skaitmeninės aplinkos kūrimo nepamiršome tvarumo, galbūt galime plačiau pakomentuoti šią sritį ir visiškai sutinku, nemažai verslo įmonių šią sritį laiko labai svarbia ir nori vystytis šią linkmę. Kolegos pateikė tikrai labai gerų pavyzdžių, aš galiu jų paminėti dar daugiau, tačiau manau, kad e, tvarios investicijos, žaliosios investicijos bei papildomos paskatos e, tokioms investicijoms yra būtinos ateityje. Sutinku su tuo ir manau, kad reikėtų paieškoti uh, ko, mm, būdų e, tvarumą skatinti. Be to, taip pat svarbus ir e, pokyčių greitis, kaip greitai keičiasi verslo modeliai ir finansinės rinkos. Turime suvokti, kad kai kurie naujai atsirandantis modeliai laikui bėgant gali tapti rizikingais Tačiau aš taip pat stengiuosi būti samoningas ir mąstyti taip. Jeigu matote e, inovacijas tinkamą linkme, tai geriau leisti joms vystytis, užuot e, pasiteisinus, kad rizika per didelė ir nesiemus inovacijų apskritai. Taigi, bijodami rizikos, neturėtume apriboti inovacijų finansinių paslaugų srityje. Tai susiję ir su finansiniu reglamentavimu bendresnė prasme bei proporcingumo svarba. Manęs klausė dėl esamų teisės aktų ką aš galvoju apie dabartinių teisės aktų sukūrimą administracinę naštą. Aš manau, kad turėtume pažiūrėti, koks yra sudėtinis e, visų priemonių poveikis. E, turime pažiūrėti, koks buvo, kokios buvo nenumatytos pasiekmes, pavyzdžiui, solven, mokumas 2 poveikis, turime panagrinėti ilgalaikės iniciatyvas, turėtume panagrinėti kapitalo reikalavimus bei jų poveikį MVI ar investavimui į infrastruktūrą, manau, kad tai būtina. Ir dėl reglamentų, kurie buvo priimti krizės metu, aš manau, kad šios reformos buvo reikalingos, tačiau skubiai reglamentuojant ir keičiant svarbius finansinius teisės aktus, protinga žengti žingsnį atgal ir paklausti, ar mes teisingai viską sudėliojame, ar yra pusiausvyra, ar yra pusiausvyra tarp rizikos valdymo ir augimo skatinimo. Ir aš manau, ir manau, kad daugelis jūsų su manim sutiksite, kad e, darbo vietų kūrimas ir augimo skatinimas yra mūsų bendra atsakomybė ir prievolė ir turime į ekonomiką žvelgti per šią prizmę. Turime būti pakankamai užtikrinti, kad galėtume susidoroti su šio užduotimi. Buvo dar klausimų dėl investicijų plano, investuotojų apsaugos, E, sąsajų su EFSI, privačių, mm, privačių investicijų. Na, dėl šių klausimų kapitalo rinkų sąjungoje siekiama padidinti privataus sektoriaus kapitalo srautus ir prieinamumą. Ir tikimės, kad tai padės surinkti lėšų investicijų planui trumpalaikėje perspektyvoje bei prisidėti prie ilgalaikių investicijų pagerinimo Europos Sąjungoje. Aš manau, kad e, buvo paminėti beveik visi klausimai. Savo ruoštų galiu padėti su investicijų planu, su atitinkamos direktyvomis, tačiau manau, kad kapitalo rinkų sąjunga bus ilgalaikis projektas, ilgalaikė programa, o investicijų planas bus trumpesnio laikotarpio programa, tačiau manau, kad galime paskatinti e, kapitalo atlaisvinimą ir taip prisidėtų ir prie investicijų plano. Buvo pabaigoje paminėti ir socialiniai partneriai e, bei investuotojų apsauga. Sutinku, e, investuotojų apsauga būtina, jeigu norime pritraukti mažmeninius investuotojus, e, žmonės, kurie investuoja į savo pensijas bei pensijų fondus, e, kurie gali investuoti į ilgalaikius projektus, nes jiems reikia ilgalaikės gražos. Turime turėti galimybę užtikrinti, kad investicijos yra saugios, nes kitaip e, investuotojai tiesiog laikys savo pinigus e, po čiužinių arba bankę už juokingus procentus. Taigi manau, kad reikia įtraukti socialinius partnerius ir parengti atitinkamas priemonės. Tokie būtų bendri mano atsakymai, tačiau jeigu turėsite daugiau pastabų, reaguokite, išreiškite savo nuomonės, teikite pastabas ir pasiūlymus, nesvarbu, ar dėl MVO į kreditų informacijos, ar dėl kitų klausimų. Prieikite prie manęs, aš pasirengęs tęsti dialogą. Ačiū komisarė. Tikrai įvyko vaisingos diskusijos. Šį rytą balsavome dėl investicijų plano mūsų komitete ir mes jaučiamės atsakingi už Junkerio investicijų planą ir matome labai glaučias sąsajas tarp visų programų. Junkerio plano, taip pat ir žaliosios knygos, kurią siūlote ir noriu Jūs patikinti, kad ITRE komitetas e, ir toliau bus pasirengęs e, padidinti prieigą prie kapitalo, išplėsti investuotojų ratą, kuriuo gali pasinaudoti MVI ir žinoma e, prisidėti prie ilgalaikių investicijų ES. Taigi dar kartą ačiū už tai, kad pirmą kartą atvykote į mūsų komitetą ir tikiuosi, kad šis kartas bus ne paskutinis. Labai ačiū. Uh, uh, Na ir paskutinis šios dienos darbo tvarkės klausimas. šeimos verslo įmonės Europoje. ITRE gali rengti savo iniciatyvos pranešimą šiuo klausimu. Norėjome apžvelgs, kokia yra šeimos verslo situacija Europoje. Jos susiduria e, su tam tikrais iššūkiais, turi poreikių tam tikrų su būsimosiomis politikomis ES lygmens. Mūsų pranešėja šiuo klausimu yra ponia Angelika Nibler. Tad kviečiu jūs, gerbiam Angelika, e, įvadiniams pastaboms herr präsident! das mache ich mit großem vergnügen verehrte kollegen. dėkoju pone pirmininke man labai malonu būti pranešė šito klausimu. Mėly kolegos, aš e, noriu greitai Jums pristatyti šį pranešimą apie šeimos verslo įmonės Europoje. Visų pirma, noriu pasakyti, jog labai džiaugiuosi Jūsų indėliu rengiant šį e, pranešimą. Jūsų idėjos man leido pasistumėti į priekį. Šeimos verslo įmonės yra labai svarbios Europoje. Jų vaidmuo iš tikrųjų yra labai svarbus, nes e, šios įmonės, šiose įmonėse yra daugiau negu pusė darbo vietų, apie 60 procentų. Tad e, šių įmonių tinkamas veikimas yra tiesiogiai susijęs ir su užimtumu, ir su ES klėstėjimu. Noriu ypač pabrėžti šį aspektą. Keletą žodžių apie šių įmonių struktūrą. Šios įmonės nesiekia trumpalaikio pelno beveik visais atvejais. Jos galvoja apie ilgalaikę perspektyvą. Ir uh, tokiuose įmonėse paprastai pelnas yra reinvestuojamas ir tas procesas kartojasi iš kartos į kartą. Todėl, kad jie dirba įvairios tos pačios šeimos kartos. Tokio pobūdžio įmonių yra ir labai didelių. Ir tai visuomet turi teigiamų pasiekmių tiek ir uh, nacionaliniu, tiek ir, tiek ir vietiniu lygmeniu. Ir tuo būdu šios įmonės visuomet vaidina svarbu vaidmenį toje ekonominėje aplinkoje, kurioje veikia. Šios įmonės svarbios ne tik tai ekonomikai, jos svarbios ir mūsų valstybių, mūsų regionų aplinkosaugai. Ir šioms įmonėms skiriama vis daugiau svarbos, be kita ko ir Europos parlamente, ir todėl aš labai džiaugiuosi galėdama būti pranešėję šito klausimu. Kokie yra iššūkiai, kuriuos tenka atremti šioms šeimos verslo įmonėms? Pagrindinis iššūkis yra veiklos tarptautinis vis labiau pobūdis ir šios įmonės sus susiduria, susiduria su, su kai kuriomis struktūrinėmis problemomis, todėl kad tos įmonės dažniausiai veikia nacionalinėje rinkoje ir joms kartais būna sunku gauti finansavimą norint veikti kitose valstybėse, nes jos susiduria su kitomis kultūromis ir, ir tradicijomis tos įmonės taip pat e, susiduria su eksporto garantijų e, problema. Mes turime domėtis šituo aspektu, nes tai labai aktualu šeimos e, verslo įmonėms. Jos taip pat susiduria su paveldėjimo problemomis, su įmonės perdavimu paveldėtojams, kaip galima užtikrinti šio proceso sklandumą kaip užtikrinti, kad įmonės perdavimas vyktų kaip galima geresnėmis sąlygomis, taip pat kyla tam tikrų fiskalinių iššūkių. Kartais e, tos fiskalinės problemos labai smarkiai slegia šių įmonių pečius. Ir dėl to gali kilti gana rimtų problemų. Didelė e, dalis šių įmonių susiduria su šia problema, su fiskalinio pobūdžio problema ir mes turime galvoti apie tai, kaip padėti šioms įmonėms. Mes kalbame apie mažų ir vidutinių įmonių sąlygų gerinimą. Tačiame kontekste galime taip pat pagalvoti, ką mes galime daryti Europos lygmenių, E, labiau remdami šeimos verslo įmonės. Ir aš noriu pabrėžti, jog mes turime nepakankamai informacijos dažnai, norėdami tinkamai išanalizuoti susidariusią padėtį. Norėtume, kad Europos komisija taip pat padėtų mums šituo klausimu, kad galėtume gauti palyginamųjų duomenų daugiau ir, ir kitų duomenų. E, Tad e, tokie yra pagrindiniai iššūkiai, aš apie juos kalbu e, pranešime. Ir manau, kad teisėkoros lygmenių čia taip pat galima kai ką padaryti, bet visų pirma, reikia išsiaiškinti, kokia yra padėtis kiekvienoje valstybėje narėje šeimos verslo sektoriuje ir tuomet turime galvoti apie savo kaip teisėkoros institucijos vaidmenį Europos lygmenių. Komisija turėtų atlikti po, poveikio vertinimą. Turėtume taip pat pagalvoti, ar turime vieningą apibrišti šeimos verslo įmonės Europoje. Nes šios įmonės nebūtinai visais atvejais sutampa su mažų ir vidutinių įmonių savoka. Aš manau, kad mums reikia bendros apibriešties europinių lygmenių. Aišku, mes e, turime galbūt e, pagalvoti taip pat apie tai, kokiu formatu mes e, galėtume geriausiai pamastyti šito klausimo, ar sukurti darbo grupę, ar, ar kitaip paprašyti komisijos atlikti poveikio vertinimo e, studiją. Turime šiaip ar taip kelti tokį klausimą. Aš manau, kad e, šiaip ar taip turime domėtis giliau šeimos verslo įmonėmis ir jų padėtimi. Ir todėl Aš norėčiau, kad ir kolegos daugiau domėtųsi šito klausimu ir siekti, kad šeimos verslo įmonės turėtų geresnės vystimosi sąlygas Europoje. Manau, kad tai labai svarbi tema ir iš anksto dėkuoju už jūsų indėlį ir už jūsų pasiūlymus bei idėjas. Dėkuoju už jūsų pasisakymą socialdemokratų frakcijos vardu, klausė pane Kailin. Dėkoju. Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti nuo padėkos žodžio Angelikai Nibler, nes ji e, šiuo ypatingos svarbos klausimu, savalaikiu klausimu nuveikė didžiulį darbą. Ji kalba apie šeimos verslo įmonių padėtį Europoje. Situacija skiriasi valstybėse narėse. Na, o šeimos verslas yra, ir mažos jūtinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas. E, šeimos verslo įmonės Europos Sąjungoje yra svarbos ne tik ekonominių, bet ir socialinių požiūrių. Didžiaja dalimi mes pritarėme e, tam požiūriu, kurį pasirinko pranešėja, remiame jį. Tačiau, kadangi esu šešėlinė pranešėja ir socialdemokratė, norėčiau paminėti kai kurios dalykus, kuriuos turėtume pridėti prie to didelio pranešėjos nuveikto darbo. Pirmiausia, mums yra labai svarbu pareikalauti, kad būtų pritaikytos apibrieštis paprastos ir teisiškai saistančios dėl to, kas yra šeimos verslas, kas laikoma šeimos verslu. Apibrėžime turėtų taip pat būti numatytas ir dydis to šeimos verslas. E, gali būti pamatyta, pavyzdžiui, matyta, pavyzdžiui, kad kažkokia maža krautuvėlė už kampo yra uh, E, šeimos verslas, bet, pavyzdžiui, teisinis kabinetas koks nors taip pat gali būti šeimos verslas. Tad labai svarbu pasakyti, ką mes laikome šeimos verslu ir kokia politika bus taikoma toms įmonėms. Kitas dalykas, labai svarbu numatyti finansavimą šeimos verslui. Ypač tuo pokrizinio laikotarpiu tai yra svarbu, nes bankai ne visi veikia sėkmingai ir yra labai svarbu sudaryti sąlygas prieigai prie finansavimo šioms šeimos verslo įmonėms. Um, tad finansavimui tikrai svarbu, ypač smulkesniems, sudaryti sąlygas, kad jos galėtų turėti prieigą prie rinkos, būtina supaprastinti procedūras ir taip pat supaprastinti kūrimo taisyklės šeimos e, verslo įmonėms. Kalbant fiskalinių požiūrių mes negalime šios diskusijos atsijėti nuo šeimos verslo tvarumo toje e, nelengvoje versloje aplinkoje. Tad turime numatyti tam tikrus fiskalinius sprendimus, kurios sukurtų palankę aplinką šeimos verslui plėtoti. Paveldėjimas, mokesčiai neturi būti tie dalykai, kurie yra kliūtis perduoti verslą iš kartos į kartą. Apmokestinimas turi padėti plėtoti šeimos verslą, o ne jį išlugdyti. E, keičiasi ekonominės valdysenos struktūros ir tos transformacijos dalimi, dalimi turėtų būti ir šeimos verslo įmonės. Ir mes manome, kad šeimos verslo nuostatos turėtų būti trauktos į Europos semestrą, jeigu tai dar būtų įmanoma. Taip pat šeimos verslo įmonės turėtų būti pavyzdžių socialinės gerovės srityje, nes kartais toms įmonėms neskiriama pakankamai dėmesio. Socialinis draudimas ir turi būti numatytas šioms šeimos narė, Pirmininkas prašo išvadų, jau išvadų, kad būtų užbaigtas pasisakymas. Pone Kailį, dėl valdysenos turime numatyti sąsajas tarp šeimos verslo ir išorės subjektų, šeimos verslo ir švietimo. Tai turėtų būti susijęta su žmogiško kapitalo plėtojimu. Ir čia pilietinė visuomenė ir Europos komisija gali sutikti labai pozityvų vaidmenį. Tiek norėjau pabrėžti. Ačiū uždėmesi ir dar kartą sveikinu e, ponę Angeliką Nibler nuveikusią didelį darbą. Alde frakcijos vardu. Kolega Vidal, prašau. Labai ačiū ir laba diena. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Kaip e, sakoma pranešime, praėjo penkeri metai nuo komisijos ekspertų grupės parengto dokumento skirto šeimos verslo įmonėms ir kol kas nebuvo pristatyta jokių konkrečių priemonių atliepiančių e, šeimos verslo įmonių poreikius ES. Taigi labai svarbu yra užtikrinti šių iniciatyvų europinį aspektą tiek parlamente, tiek komisijoje. Šeimos verslo įmonės Europoje sudaro daugiau kaip 60 procentų ir sukuria daugiau kaip 40-50 procentų darbo vietų privačiame sektorije. E, jos susiduria su kliūtimis, e, kurios yra bendros visoms įmonėms, e, tai yra administracinės kliūtis, finansinės kliūtis, krizės pasiekmes ir dėl to gali pasinaudoti visomis iniciatyvomis ir priemonėmis patvirtintomis Europos Sąjungoje e, pastaraisiais metais, tačiau jos taip pat yra ir pažeidžiamos kaip šeimos verslo įmonės. Apie tai ir turėtų būti kalbama pranešime, taigi labai džiugu, kad pranešėja atsižvelgia į sunkumus, su kuriais susidurima perduodant šias įmonės e, kitiems, tai yra įmonės paveldėjimo aspektai. Taip pat e, labai svarbu kalbėti apie naujų technologijų įtraukimą, e, perdirbimą ir taip pat kad e, postuose būtų atitinkamai kvalifikuoti asmenys. Nes kartais e, šeimos verslo įmonės per daug prisiriša prie šeiminio modelio ir pamiršta verslo iššūkius. Taigi joms yra sudėtinga rasti kvalifikuotų darbuotojų. Ir nuomonėje turėtų būti minima būtinybė skatinti verslumą švietimo programuose, mokyklų programuose, į, įtraukiant informaciją apie šeimos verslo įmonėms kylančius iššūkius ir inovacijų svarbą. Verslininkas e, turi turėti atinkamus įgūdžius, kurie yra svarbus, e, kuriant verslą ateityje. Ir reikėtų taip pat sukurti bendrą šeimos verslo įmonės apibriešti. Ta apibrieštis galėtų būti taikoma ES lygmenių, kad būtų galima surinkti statistiką ir informaciją apie šeimos verslus. Uh, Taigi būtinas bendradarbiavimas tarp įvairių nacionalinių institucijų bei šeimos verslo įmonių, bei būtinas keitimasis prak geriausiamis praktikomis ES lygių. Labai ačiū. Dėkui. GUE frakcijos vardu suteiksim žodį kolegai. Dėkuoju. Mane pirmininkė, visų pirma, Norėčiau padėkoti kolegiai Nibler, mūsų parnešėjai, už e, puikią įžangą, kurią jinai pateikė ir komentarus. Iš tikrųjų, aš manau, jog šios šeimos verslo įmonės yra e, Europos ekonomikos stuburas. Jos vaidina labai svarbu vaidmenį pietų Europoje. Ir šiuo metu patiria daug sunkumų šios įmonės. At, e, tas pranešimas iš tikrųjų yra labai aktualus dabar. Mes turime galvoti apie naujas iniciatyvas, kad geriau atlieptume šitų įmonių poreikiams ir kad padėtume jiems susidoroti su iškylančiais e, iššūkiais. Visų pirma, E, turime atsižvelgti į tai, jog iki šiol šių įmonių padėtis praktiškai nebuvo analizuota. Didelė dalis tų įmonių yra mažos ir vidutinės e, įmonės. Ir reikia turėti taip pat omenyje, kad dabartinės teisinės nuostatos buvo nepakankamos, kad apsaugotų šios įmonės krizės metu. Turime apibriežti šių įmonių e, savoką. E, Ir turime taip pat keistis patirtimi ir įgyvendinti geriausią praktiką Europos valstybių šioje srityje. Šios įmonės kartais neturi tinkamas e, e, struktūros, kuri e, padėtų maksimaliai išnaudoti jų galimybės, ekonominės galimybės. Turime taip pat pagalvoti apie specifines tikslinės priemonės šių įmonių atveju. Tai, e, tai ką e, sakė pranešėja, apie šias įmonės viskas yra teisybė. Tačiau, aišku, padėti toms įmonėms reikia, tačiau tam reikės ir tam tikro laiko. Buvo minimas ir Kosme, ir e, Horizon programos. Komisija turi per tas programas imtis specifinių priemonių, kad e, šių įmonių padėtis e, būtų pagerinta. Aš manau, kad e, netgi nereikia naujų finansinių priemonių. Galime panaudoti esamas priemonės, tas, kurios jau naudojamos valstybėse narėse. Komisija paprasčiausiai turėtų užsiimti šių priemonių naudojimo koordinavimu. Tuo pat metu galvodama ir apie mažas vidutinės įmonės, ir apie šeimos verslo e, įmonės. Aš e, taip pat norėčiau pasakyti, jog esu e, pasirengęs bendradarbiauti su pranešėja šituo klausimu. Kolega Borelė FTT vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė, aš taip pat prisidedu prie padėkos ir sveikinimo pranešėjai. Jis atliko puikų darbą. Labai e, svarbu plėtoti diskusiją apie šį tokį svarbų mūsų ekonomikai sektorių Italijoje. Šios įmonės sudaro maždaug apie 80 procentų ir joms tenka apie 70 procentų darbo vietų. Reaguodamas į prieš tai e, girdėtą pasisakymą, noriu pasakyti, jog šioms įmonėms labai svarbus aspektas e, yra finansavimas, prieiga prie banko paskolų. Ir bankai turėtų suteikti šioms įmonėms e, atitinkamas e, galimybės. Aišku, šios įmonės turėtų taip pat turėti galimybę uh, turėti ir alternatyvių finansavimo šaltinių. Svarbu atkreipti dėmesį ir į pernelyg didelę paskolų kainą šioms e, įmonėms. Ir čia vėlgi Bazilio teisės aktų e, nuostatos tampa labai aktualios. Aišku, fiskaliniai reikalavimai taip pat e, e, yra labai svarbus šioms įmonėms ir e, dėl jų kenčia ypač mažos įmonės, nors ES neturi kompetencijos šioje srityje, vis dėlto turime apie tai galvoti, todėl kad šios įmonės iš tikrųjų yra svarbios mūsų kontinentui. Šioms įmonėms kyla daug sunkumų dėl prieigos prie finansavimo. Mes minėjome kosmę, horizontą 2020, bet vis dėlto toms įmonėms sunku turėti tinkamą prieigą net ir prie struktūrinių e, fondų. Aš manau, kad e, Europos Sąjunga turi diskutuoti apie tai ir e, turi keisti dabartinę sistemą taip, kad e, šios įmonės galėtų turėti geresnę prieigą, geresnę prieigą prie konsultacijų, bei kad jos galėtų šlandžiau įsilieti į skaitmeninį procesą. Toliau tarp valstybiniai aspektai. Daugelis tų įmonių dalyvauja nacionalinėse, veikia nacionalinėse rinkose, tačiau galima panaudoti e, esamas priemonės padedančioms įmonėms internacionalizuotis ir kuriant e, daugiau galimybių toms įmonėms parduoti internetu savo prekes, užsiimti e, rinkodarą internetu taip pat. Tai tiek būtų. Dėkuoju. Čia... Uh, Ačiū, sako pirmininkas. E, kiti kalbėtojai. Pirmoji iš jų yra ponė Zaborska. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš pritariu e, toms pategoms, kurios buvo skirtos mūsų kolegiai Nibler parengusiai pranešimą. Aš daug metų dirbau prie šios temos ir esu įsitikinusi, kad ES lygmenį mums reikia aiškiai apibriežti, kas yra šeimos verslo įmonė. Reikėtų taip pat vieningų taisyklių, kurios palengvintų gyvenimą toms įmonėms. Nuo kadencijos pradžios jau buvo pasiūliusi pranešimą savo iniciatyvą ir kaip savo pranešime nurodė mūsų kolegė pranešėja, akivaizdu yra tai, kad ekonomikos stabilumas priklauso nuo šeimos verslo įmonių. Jos didina ekonominį stabilumą, bet to šeimos įmonės yra tas subjektas, kuris užtikrina uh, socialinį gerbųjį. Dėl to aš net nebejoju, tad e, būtent dėl to šeimos įmonė susipelno mūsų visapusio dėmesio. E, atskiruose nacionaliniuose parlamentus yra kalbama apie šeimos verslo įmonių padėtį, apie specialias taisyklės toms įmonėms. E, apie tai diskutuojama Maltoje prieš pusantrų metų, apie tai buvo kalbama Slovakijoje. Jeigu plėsime vidaus rinką, paprasinami taisyklės, tad yra visiškai logiška, kad šeimos verslo e, įmonės irgi būtų paminėtos tarp viso Europos komisijos priemonių arsenalo. Turime šeimos verslo įmonių aktą Europoje. Šeimos įmonių darbas turi būti palengvintas, yra visai socialinių aspektų, šeimos vientisumo aspektų, e, visuomenės sanglaudos aspektas. Visą tai užtikrina šeimos verslo įmonėmis. Tad šeimos verslo įmonės turi būti pripažintos kaip juridiniai asmenys. E, apie tai reikėtų kalbėti ir pagrindinių teisių hartijoje. Na ir techniniai dalykai, apie tai jau buvo šiek tiek kalbėta kapitalo dotacijos, žmogiškų išteklių tvarkymas, e, mokestiniai klausimai, teisės aktas susijęs su mokesčiais yra tie klausimai, kuriuos tą reikia nagrinėti. Pritariu Angelikos siūlymams, diskusijos dar vyks dėl verslo įmonių ES lygių ir puiku, kad šią temą vyks klausimai kitą savaitę mūsų komitete dalyvausiu labai aktyviai diskusijoje kitą savaitę. Manau, kad šiandieną labai daug buvo įsakyta teigiamų žodžių mūsų pranešėjus Angelikos Nibler pateiktai idėjai. Tikrai reikia pasveikinti ir šitą problemą buvo pradėta nagrinėti dar 2009 metais. Europos komisija atliko tam tikrą tyrimą, nustatė visą eilę probleminių klausimų, buvo mėginta apibrėžti šeimos verslo įmonės apibrėžimą tačiau iki šiol jis yra neprivalomas ir praktiškai niekur netaikomas. Tikrai e, reikia pripažinti, kad smulkaus ir vidutinio verslo kontekste šeimos verslo įmonė yra kitokia, nes jų pagrindas yra, kad verslo sėkmė lydėtų ne tik tais dabartinę kartą, bet jinai eitų ir kitas kartas. Tai yra visiškai skirtingas mm, samprata ir todėl aš pasisakau irgi už tai, kad Europos komisija privalo uh, privalo atlikti naują galbūt studiją ar tyrimą, ką jūs irgi šiandieną minėjote, apibrėžti jos padėtį smulkaus ir vidutinio verslo srityje, numatyti prieigas prie finansavimo mechanizmų ir daugelį kitų dalykų, dėl kurio šiandieną čia buvo įsakyta visų moterų ir vyrų, kurie šiandieną pasisakė šito klausimu. Ir aš taip pat planuoju būti aktyvus šitoje srityje, nes tai, kaip ir buvo minėta, sudaro apie 40-50 procentų visų darbo vietų sukūrimo Europos Sąjungai. Manau, kad mes čia turime tikrai gerą sritį, iš kurios mes ateityje galėtume turėti didžiulės naudos. Ačiū labai. Ačiū, gerbiamas kolega. Dabar žodis kolega Tajani. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariu pranešėjos pozicijai. Noriu tik tai pateikti keletą samprotavimų dėl internacionalizavimo šių įmonių. Šeiminės įmonės, kalbant apie jų internacionalizavimą, galėtų e, galvoti apie ES išorės veiksmų tarnybos e, atstovybių, ES valstybių ambasadų bei kitų struktūrų esančių užsienio valstybėse panaudojimą. Tad e, jos turi pagalvoti apie šitas galimybės ir taip pat komisija bei taryba turėtų e, užtikrinti tokias taisyklės, kad šios įmonės e, galėtų būti remiamas taip pat kaip ir visos kitos įmonės. Taip pat reikėtų pagalvoti apie klasterius horizontą 2020 e, kontekste. Didelės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, e, šeimos verslo įmonės, universitetai galėtų veikti kartu, kurdami klasterius. Kosme programos kontekste taip pat galėtume nagrinėti šių įmonių internacionalizavimo e, problemą. Šį aspektą minėjo ir kolega e, Borel ir pati pranešėja šeimos verslo įmonės ir ponė Zaborska taip pat apie tai kalbėjo, susiduria su e, teisinės formos, jų teisinės formos kai kuriamis problemomis. Visos valstybės narės turėtų būti taip pat e, informuojamos apie e, tai, kad e, šios įmonės gali, gali dalyvauti įvairiuose konkursuose, taip pat kaip ir visos kitos įmonės. Aš matau, kad pramonės komisaras, kuris būtų kompetentingas šioje srityje, galėtų užtikrinti, kad nebebūtų dviejonių e, dėl to ir kad šios įmonės būtų traktuojamos kaip mažos ir vidutinės įmonės. Ir e, manau, kad e, tai, kas buvo padaryta dėl, dėl, dėl profesijų, būtų galima padaryti ir, ir čia, taip pat galvojant ir apie e, regioninius fondus bei struktūrinius e, fondus, kad būtų užtikrinta geresnė prieiga prie jų šitų įmonių. Tai yra, kad būtų daroma tas pats, kas daroma šioje srityje mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl bazelio teisės aktų e, čia kalba sukasi apie finansavimą ir to finansavimo e, viršutinės e, ribas bei taisyklės. Šis parlamentas jau yra patvirtinęs tam tikrų teisės aktų dėl mažų ir vidutinių įmonių ir reikėtų, kad į tuos teisės aktus būtų įtrauktos ir šeimos verslo įmonės. Ir aišku, šiame kontekste labai svarbu tuomet pateikti bendrą apibriešti šitų e, įmonių nes tai leistų iš tikrųjų užtikrinti lygybę šių įmonių su kitomis įmonėmis. Europos komisijos vardu ponas Nikolo. Thank you, Chair. Uh, thank you, uh, Madam uh, uh Mrs. Nibler, uh, for uh, the... Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Nibler už tokią išsame ir aiškę ataskaitą, taigi noriu patvirtinti, kad mes esame pasiryžę ir toliau dirbti e, šeimos verslo įmonių srityje ir taip pat noriu pabrėžti, kad nemokumo e, rodikliai kur kas mažesni tarp šeimos verslo įmonių negu tarp kitų įmonių. Tai pirmas dalykas. O antras dalykas yra nenostabu, kad keturi iš dešimt Europos piliečių atsakiusių į Eurobarometro apklausas 2012 metais sakė, kad jie mm, teigiamai vertina mintį dirbti šeimos versle dėl to, kad šeimos verslo įmonės sukuria geresnės darbo sąlygas. Kitas dalykas, taip pat jos e, e, šeimos verslo įmonės yra labiau įsikareigojusios vietos bendruomenėms. Be to darbo vietų sauga didesnė, didesnės mokymosi galimybės ir ilgalaikės perspektyvos. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, kad šeimos verslo įmonės e, turi specifinių ypatingų bruožų ir taip pat, kad joms kyla ypatingų iššūkių susijusių su e, lėšų e, rinkimų verslui bei mokesčiais. Komisija 2011 metų pabaigoje pristatė išsamo priemonių paketą dėl e, tarp valstybinių paveldėjimo mokesčių, siekiama išvengti mokestinio diskriminavimo ir dvigubo apmokestinimų. E, mokesčių klausimai patenka į valstybių narių išskirtinę kompetenciją ir komisija tiesiogiai iš esrei tik ištis negali, tačiau mes galime keistis informaciją apie geriausias praktikas šioje srityje. Thank you. Ir čia noriu paminėti Vengrijos pavyzdį. Vengrijoje buvo panaikinti paveldėjimo mokesčiai, taip pat noriu paminėti Maltos pavyzdį. Ten dabar kuriamas e, šeimos verslo įmonėms skirtų teisės aktų paketas dėl e, inovacijų Mes džiaugiamės, kad prašoma daugiau mokymų tiek administracijai, tiek tokių įmonių personalui. Ir tai galėtų sėtis su mūsų iniciatyvomis. Pavyzdžiui, Erasmus iniciatyva skirta jauniems verslininkams. Taip pat noriu paminėti, kad komisija dar kartą patvirtina, jog šiam klausimui e, skiriama daug svarbos ES ir kad mes lauksime jūsų nuomonių ir ieškosime, kaip ES teisės aktų kontekste įspręsti e, šeimos verslo įmonėms kylančius iššūkius. Pasižymėjau visus jūs pateiktus pasiūlymus, labai juos vertiname. Ir dar kartą noriu padėkoti poniai Nibler už šią iniciatyvą. Ačiū. O dabar žodis pranešėjai. Baigiamosios pastabos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turint omenyje, kad turime labai mažai laiko, tai kalbės labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms už labai teigiamą įvertinimą. Aš e, labai džiaugiuosi tais pakeitimais, kurie yra pateikti mano pranešimui. Labai e, džiaugiuosi galimybę aptarti su jumis šitos e, klausimus. Jau, jau baigime diskusiją su šešėliniais pranešėjais galutinė pakeitimų pateikimo diena, balandžio 24 diena, 12 valanda, balsuojama turėtų būti gegužės 28 dieną, e, plenarinėme e, posėdėje bus svarstoma Liepos mėnesį. Šis klausimas Ampl ir FAM komitetai taip pat nagrinės šį pranešimą ir kai kurie aspektai buvo pabrėžti jau šitų komitetų ir aš manau, kad parlamentas nusius labai stiprų signalą, jog šeimos verslo įmonės mums yra labai svarbios. Ir tuo būdu mes pateiksime pranešimą ir tai jau savaime yra svarbus signalas ir, ir komisijai Europos ir įmonėms. Um, ap... Dėkoju. Pritariu, pritariu, kad mes tikrai sutarėm šio klausimu. Jūs taip pat pasakėte darbų tvarkaraštį, kas kada kur balsuosime. Ir Dabar kitų klausimų regis neturime, kitas posėdis vyks balandžio 20 dieną. Kitaip tariant, už šešių dienų vyks klausimai tre komitete 15 valandą iki 18.30. Gegužė 6 kitas posėdis nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30 ir gegužės 7 nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Visiems ačiū už dalyvavimą posėdėje. Ir ačiū, kad buvote tokie aktyvūs. Iki pasimatymo kitą kartą.